baigėme svarstyti e, šį konkretų punktą. Ačiū už Jūsų pasisakymus, ačiū ekscelencijoms, kad dalyvavote. E, tie e, iš mūsų, kurie keliaus į G20 parlamentarų forumą, nekantrai lauks tos progos. Na, o dabar iš karto turbūt galime perėti prie 11 darbo atvirkės punkto keisimės nuomonėmis apie prekybinius santykius tarp ES ir Pietų Afrikos Respublikos. Noriu pasveikinti ambasados atstovas, Pietų Afrikos ambasados atstovas. Visų pirma, e, ekscelencija ambasadorius ponas Baso Sankų. Vėlgi atsiprašau, jeigu e, ne visai teisingai ištariau jūsų pavardę. E, iš tikrųjų, vėliau galėsite mane pataisyti, jeigu taip ir įvyko. Mm, e, Egzist... Egzistuoja septynių mūsų komiteto narių uh, delegacija, kuri spalio pabaigoje ketina nuvykti į Pietų e, Afrikos Respubliką. E, norime ir įvertins ekonominio bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą, Na, o dabar atėjo laikas jau pradėti ir suteiksiu žodį taip pat poniai Erija Askola iš Trade generalinio direktorato. E, išklausysime jos apibendrinimų. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti čia šiuo metu, kai ES ir Pietų Afrikos Respublikos priekybiniai santykiai išgyvena labai daug iššūkių keliantį etapą. E, Pietų Afrikos Respublika yra vienintelė strateginė partnerė e, Afrikoje. E, na ir tikrai šių santykių ekonominis ir komercinis matmuo yra labai ženklus, ypač Pietų Afrikos Respublika ES yra svarbiausias uh, E, ekonominis e, e, partneris iš ES ateina 78 procentai tiesioginių užsienio investicijų, taip pat ir 13 procentų eksporto iškeliauja ES. Taigi Pietų Afrika dalyvauja ir ES ir SADEK šalių grupėje. Ten veikia ir Mozambikas, ir Svazilendas, ir dar keletas šalių. Kalbant apie Pietų Afriką, tai su šia šalimi sudarytas e, ekonominio bendradarbiavimo susitarimas yra ypatingas, nes kitos SADEK grupės šalis neturi tiesioginės prieigos prie ES rinkos. Na, o čia mes kalbame apie 90. E, tai, kad apie 95 procentai Pietų Afrikos Respublikos produktų gali patekti mūsų rinką, o e, Pietų Afrikos Respublika atvėrė savo rinką 85 procentais. Vis dėlto yra ir tam tikrų iššūkių. E, pavyzdžiui, paukštiena paukštienos įvežimas iš ES į Pietų Afrikos Respubliką. Paukštienos klausimas jau buvo nagrinėta šiame komitete, bet leiskite man trumpai paminėti pačius svarbiausius dalykus. 2015 metais Pietų Afrikos Respublika įvedė antidempingo prievalės Vokietijai, Niderlandams ir Junktiniai karalystiai. Jos e, tie antidempingo reikalavimai vis dar, reikala, e, vis dar uh, galioja 2016 metais Pietų Afrikos Respublika uždraudė įvežti paukštieną iš 8 iš 10 paukštieną eksportuojančių e, šalių. E, kol kas draudimas buvo atšauktas Ispanijai ir Lenkijai, tačiau tas draudimas vis dar galioja šešioms kitoms šalims. Nors tos valstybės narės ir paskelbė, kad paukščių gripo juose nebeliko ir jos tai padarė daugiau kaip prieš vienerius metus. Taigi nėra jokių rimtų priežasčių, kodėl e, tas draudimas galioja tokį ilgą laiką. Šiuo metu rugsėjo mėnesį sakau, e, Pietų Afrikos muitų sąjunga įvedė 35,3 procento muitą e, vištienai iš ES Na, tokias priemonės galima taikyti tam tikromis aplinkybėmis, bet mes manome, kad tų aplinkybių nebuvo šiuo atveju. Tokios aplinkybės galėtų būti, pavyzdžiui, e, vietinės pramonės sutrikdymas arba e, e, sunaikinimas, bet šiuo atveju to nebuvo. Na, bet kokiu atveju. Dėl tokios priemonės praktiškai išluks ES paukštienos eksportas į Pietų Afrikos Respubliką. Tas eksportas jau ir taip labai sumažės dėl kitų priežasčių. Šiuo metu ES praranda didelę rinkos dalį Pietų Afrikos Respublikoje. Na ir dabar e, tą rinkos dalį išnaudoja ne vietos gamintojai, bet JAF ir Brazilija. Tai tiek apie paukštieną. Yra ir kitų svarbių iššūkių. Pavyzdžiui, tekstilės rytyje, čia nesileisiu detalės. Kokia būtų išeitis? Mes šiuo metu daug dirbame, siekdami rasti konstruktyvų sprendimą, bendradarbiaujame su kolegomis iš Pietų Afrikos Respublikos. Delegacija iš Europos komisijos nuvyko į Pietų Afrikos Respubliką ir dabar šie klausimai aptarinėjami su susijusiomis kompetitingomis institucijomis. Mes tikimės, kad mums pavyks rasti kompromisus. ES ir Pietų Afrikos Respublikos viršūnių sustikimas įvyks Bruselėje lapkričio 15 dieną. Ir be abejo, mes dedame visas pastangas tam, kad būtų pasiekta kiek manoma didesnė pažanga, sprendžiant šios klausimus. Taip pat įvyko ES ir SADEK šalių e, vyriausių pareigūnų atsakingų už prekybą e, e, komiteto susitikimas. Kitų metų vasario mėnesį įvyks pirmas ES ir SEDEC ekonominio bendradarbiavimo susitarimo uh, E, viršūnių susitikimas Keiptaune. Jis įvyks e, kitais metais. Na ir mes jau tam susitikimui ruošiamės. Kai INTA delegacija nuvyks į e, Pietų Afrikos Respubliką, mes tikimės, kad tai pagerins mūsų priekybinius santykius su šia šalimi. Įvyks techninis briefingas prieš jums išvykstant. Jis bus surinktas spalio pabaigoje. Taigi tuomet galėčiau suteikti daugiau informacijos. Tikiuosi, kad kitą kartą turėsiu linksmesnių naujienų iš Pietų Afrikos Respublikos. Ačiū. Dėkoju. Inta nuolatinis pranešėjas, nuolatinė pranešėja dėl Pietų Afrikos Respublikos priekybinių santykių Nadija Hirš, prašom. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, mielos kolegės. Visų pirma, labai ačiū Europos komisijai už tai, kad jį pristatė šią temą, pateikė apžvalgą. Ekonominis susitarimas su Afrikos e, šalimis yra e, būtinas tam, kad ES ir toliau galėtų taikyti priekybinės lengvatas pasibaigus galioti kotonių susitarimui, kaip kad atsitiko ir su Karibų šalimis. Taigi e, tokie ekonominiai sustarimai yra svarbus pasibaigus kotonių sustarimo galiojimui. Ta visą laiką turėtumėm turėti omeny. Yra būtina pagerinti susitarimo įgyvendinimą, tai mums labai svarbu. Na, iš esmės aš tikrai džiaugiuosi, kad Pietų Afrikos regione, Pietų Afrikos Respublikoje ir visoje, visame regione buvo pasiekta tam tikra pažanga, aš to džiaugiuosi. Čia paminėčiau E, e, supaprastinimus aviacijos srityje, e, taip pat infrastruktūros pagerinimą ežerų regione. Mums taip pat svarbu, kad ir tarptinklinio ryšio projektas būtų tinkamai gyvendintas, tai padės ne tik gyventojams, bet ir skatins ekonomikos augimą. Dabar dėl priekybinių santykių su Pietų Afrikos Respublika ir visų regionu. Taip, ten yra nemažai iššūkių, ką tik apie juos papasakojo komisija. Vištienos eksporto padėtis nėra lengva, bet kai kurios aspektus iš susitarimo sunku gyventinti dėl to, kad visą procesą nepakankamai gerai įtraukta pilietinė visuomenė. Ne Noriu pastirauti, ką apie tai mano komisija. Ar jau pasiekta pažanga bendradarbiaujant su pilietinė visuomenė? Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, norint užtikrinti geresnį sustarimo įgyvendinimą. Taip pat e, svarbu, kad būtų kuriamas vietos įmonių, vietos gyventojų pasitikėjimas. Įdomu, ką apie tai mano komisija. Ar čia jau pasiekta kažkokia pažanga šioje srityje? Na ir aš tikiuosi, kad kai vyks misija spalio mėnesį, mes gausime daugiau informacijos, o vėliausiai tą e, informaciją gausime per aukščiausio lygio susitikimą lapkričio mėnesį čia, Briuselėje. Ačiū. Dėkoju. Dabar šešėliniai pranešėjai. Šešėlinis pranešėjas Gabriel Mato. E, jeigu jis čia yra, jis turėtų pasisakyti APP frakcijos vardu, jo nėra. Teikime prie Joachim Schuster, e, šešėlinis pranešėjas iš socialdemokratų frakcijos, prašom. Dėkoju, aš pritariu pranešėjai, kad tai tikrai labai svarbus susitarimas ir reikėtų siekti jo sėkmingo įgyvendinimo tas susitarimas vis dėlto yra kiek kontroversiškas. Jis nėra vien tik tais priekybinis, Įdomu, ką apie tai mano komisija. Įdomu, kaip įgyvendinamos kitos to susitarimo dalis. Tai yra partnerystės susitarimas, o ne laisvosios priekybos susitarimas. į tą susitarimą buvo įtraukti ir tokie dalykai kaip tvaraus vystimosi tikslų siekimas, kaip sekasi tuos tikslus įgyvendinti. Ir irgi man iškilo klausimas, kaip į visą procesą įtraukiama pilietinė visuomenė, pilietinės visuomenės organizacijos. Ar jau buvo imtasi kokiu nors veiksmu, ar jie atnešė gerų rezultatų, ar iškilo kažkokiu tai sunkumu. Tikrai norėčiau sužinoti, kokia dabartinė padėtis. Jūs taip pat sakėte, kad e, e, vasario mėnesį įvyks ES ir SADEK šalių ministrų susitikimas. Gal galite pasakyti, apie kokias temas ten bus kalbama, mums būtų lengviau irgi tokiam susitikimui ruoštis, mes galėtumėm paskelbti ir komunikatą. Būtų įdomu sužinoti, kokias temas ketina svarstyti ministrai vasario mėnesį. Ačiū. David Campbell Bannerman iš Ekar taip pat nėra salėje, taigi Helmut Scholz išguoja. Ir jo salė nematau. Heidi Hautala žaliųjų frakcijos ir jos nėra. Gal kas nors kitas iš komiteto narių dar norėtų pasisakyti šio klausimu? Ne, niekas nenori. Gerai, tai aš jau netrukus vėl suteiksiu žodį generalinio priekybos direktorato atstoviai, bet prieš tai e, kreipiuosi į e, e, Pietų Afrikos Respublikos ambasadorių, ekscelenciją Bazo Sanku, pristatyti savo nuomonę. Prašom, žodis jums. Um, thank you very much, uh, Mr. Ch Zara Dale, Mr. Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Mes labai džiaugiamės suteiktą galimybę tiesiogiai e, su jumis padiskutuoti e, apie Pietų Afrikos Respublikos santykius su Europos Sąjunga. Na, iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad Europos Sąjunga yra labai uh, svarbus Pietų Afrikos Respublikos priekybinis ir investicijų partneris ir taip jau yra ne vienerius metus. Mes norėtumėm, kad ir toliau šis bendradarbiavimas tęstusi. Ypač šiuo metu, kuomet e, Pietų Afrikos Respublikoje e, yra ir demokratinių problemų, e, ir kitokių problemų. Ir manau, kad būtent šiuo metu mes turime ir toliau plėtoti abipusę partnerystę ar bendradarbiavimą su ES. Gerbiamas pirmininkė, noriu e, pabrėžti, kad Pietų Afrikos Respublika yra įsitikinusi, kad e, svarbus e, vaidmuo turėtų tekti visam regionui. Kaip kad sakė Europos komisija, jau įsigaliojo ES ir SADEK ekonominės partnerystės susitarimas. Mes visi stengiamės, kiek įmanome, įmanoma geriau įgyvendinti šį ekonominio bendradarbiavimo susitarimą vadovaudomėsi turimomis priemonėmis. Na ir kad, kad ir kokie iššūkiai iškyla, jie turėtų būti sprendžiami pagal uh, nustatytas taisyklės. Jau buvo iškeltas paukštienos klausimas. Mes esame įstikinę, kad Pietų Afrikos Respublika ir SADEK šalis turi teisę nustatyti saugiklius, apsauginės priemonės. Sadek šalis turi tokią teisę. Buvo, e, e, vyko ir atitinkamas procesas, kuriame dalyvavo ir Europos Sąjunga dėl tų apsaugos priemonių mūsų uh, E, nuomonės skiriasi nuo ES, bet mes stengiamės problemą išspręsti. Tikrai nėra taip, kad mes nenusiteikę bendradarbiauti. E, mes su Europos komisija šiuo metu ieškome e, alternatyvų dėl įvairių klausimų. Mūsų šalies vyriausybė šiuo metu svarsto ir galimybę nustatyti, ar galima taikyti muitus pagal ekonominio bendradarbiavimo sustarimą EPA. Mes tikrai tikimės, kad pavyks e, rasti sprendimą dėl paukščių gripo. Manome, kad šešiose šalise ta problema dar egzistuoja. Na ir visiškai neseniai šiems klausimams spręsti įvyko susitikimas ir mes varstame, ką daryti toliau. Mes manome, kad ekonominio bendradarbiavimo susitarimas sėkmingai įgyvendinamas ir mes manome, kad šis susitarimas paklos pamatus e, tolimesniam bendradarbiavimui. Tiek kalbant apie uh, investicijas, tiek kitas rytis. Dar noriu paminėti plieno ir aliuminio klausimą. Mes manome, kad čia ES priėmė vieną šalį sprendimą. Taigi ES priėmė vieną šalį sprendimą dėl muitų plienui ir aliuminiui bet tai nepataiso mūsų santykių. Na ir galiausiai pirmininkė nori išreikšti e, e, dėkingumą už tai, kad pakvietėte mus čia. Apsilankykite Pietų Afrikos Respublikoje. Tikiuosi, kad pavyks padiskutuoti ir su pilietinės visuomenės atstovais ir tikiuosi, kad pavyks išspręsti dabartinės problemas. Su nekantrumu laukiame viršūnių susitikimų. Džiaugiamės, kad galų galiai jis įvyks, jau prabėgo penkeri metai, nuo paskutinio viršūnių sustikimo jis įvyks šių metų lapkričio 15 dieną ir aš tikiuosi, kad iki to aukščiausio lygio arba viršūnių sustikimo mums pavyks išspręsti šios rūpimus klausimus. Na, o jeigu ne, mes tikimės, kad per patį viršūnių sustikimą mūsų lyderiai turės galimybę šios klausimus uh, spręsti. Taip pat komiteto nariams norėčiau pasakyti, kad taip, iš tikrųjų šį susitarimą reikėtų vertinti ne vien tik tais kaip priekybinį susitarimą, bet kaip plataus bendradarbiavimo susitarimą su ES. Mes turėtumėm jį gyventinti siekdami. E, e, e, lygiaverčių ryšių ir lygiavertės partnerystės tarp ES ir Pietų Afrikos Respublikos. Ačiū. I... Dėkuoju, Jūsų ekscelencija, ambasadoriu. Suteiks žodį poniai Askola iš prekybos direktorato. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ar yra klausimų iš parlamento narių pusės? Žinoma, galima dar padiskutuoti. Pana Šulcu. Dėkoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Dalyvaut pat kitame svarbiame posėdyje. Taigi negirdėjau diskusijos. Bet, na, įdomu būtų sužinoti ir išgirsti, ką čia reiškia Brexit. Kaip tai paveiks dvišalius komercinius santykius su Pietų Afrika ir jūsų šalimi ir su visų regionu. Taip pat. Ar kaip jūs vertinate, ar manote, kad Brexit keis dvišalius santykius ir kaip tai atrodys, kokie, kokios pramusytis bus labiausiai paveiktos? Galbūt ir komisija galėtų prie to prisidėti. Gerai, tiesus klausimas jo ekscelencija ambasadorė, jeigu nori atsakyti, suteiksiu žinomą galimybę. O jeigu ne, tai tuomet suteiksiu žodį trade direktorato atstovai. Dėkoju, pirmininkė. Žinoma, stebime Brexito procesus labai atidžiai. Ir na, stebime tos procesus, kurie vyksta Europos Sąjungoje. ES šeimoje. Ir žinoma, mūsų ryšiai, kaip jau sakiau, su ES yra tvirti. Taip pat turime tvirtų ryšių ir su atskirais nariais, įskaitant Rygtinę karalystę. Stebime darybas tikrai labai didžiai. Stebėsime, kaip, kokį poveikį tai mums turės, tačiau kol kas negalime komentuoti apie privalumus, atrūkumus, tačiau suprantame, kad tai gali turėti potencialių padarinių, tad stebėsime atidžiai. Dėkuoju. Thank you, uh, Mr. Dėkuoju. Imakulata, prašau. Kalbėtoja kalba nesijungus mikrofono. Muchísimas gracias, presidente. Atsiprašau, dėkoju, pana Pringės, tik tą tai žodį. Sveikinusiu su Pietų Afrikos atstovais. Na, žinoma, džiugu, kad man teko galimybę aplankyti jūsų šalį dar prieš tampat parlamento narė ir jau apsilankus jūsų šalies sunku jos neįsimylėti. Suprantu puikiai jūsų šalį, suprantu ir jos kelią. Taip pat suprantu, koks nugastavimas kelia kai kurie ūkininkai ir gamintojai. Jiems kyla abejonių dėl kai kurių sanitarinių tikrinimų. Ir tai siejasi su įvairiais e, gaminiais, taip pat ir su citrusiniais vaisiais. Be abejo, galimas tokių vaisių importas iš Pietų Afrikos spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesį. nes e, tuo metu kaip tik yra vaisis sezonas Pietų Afrikoje, kuris e, viduržmio jūros regione būna vasarą. Tad, na, norėčiau išgirsti ir komisijos nuomonę galbūt, nuomonę dėl šio klausimo, kokia yra situacija. Ar vyksta, kaip lietojasi importas iš Pietų Afrikos 17-18 metais? Taip pat kitas dalykas yra tai, kad čia paveikiam ir Europos gamintojai, nes šiek tiek persidengia. Kitas dalykas yra tai, kad matome, jog iš ten gali atvykti kai kurie kenkėjai, nes skiriasi reikalavimai. Tad pirmiausia, aš išgirsti ir Pietų Afrikos Respublikos vyriausybės atstovų ir taip pat komisijos atstovų nuomonę, kadagi bus galima jau sulaukti duomenų, pagal kas bus galima priimti sprendimą. Dėkoju. Dėkoju, Daksanas žodžio prašo, ne? Tad baigsiu diskusijas ir suteiksiu dar kartą žodį jo ekscelencijai e, ambasadoriui, paskui trade direktoratui. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad Dėkuoju parlamentariškai, kad buvo iškeltas trusinių vaisių e, eksporto į ES klausimas na, Pietų Afrika jau labai seniai eksportuoja citrusinius vaisius į Europos Sąjungą. Mūsų gamybos sistemos skiriasi, ypač skiriasi laikotarpis, metų laikotarpis, kada, e, kada auga vaisiai. Taigi mes į Europos rinką atvykstame tada, kada, tada kai e, Europos gamintojai jau būna išpardavę savo produkciją. Tai mes ateiname tarsi kit, kitų metų. Taigi manome, kad mūsų santykiai šiuo atveju yra visai nekonkurenciniai, o tiesiog papildantis. Toliau kitas dalykas dėl fitosanitarinių taisyklių. Pietų Afrika siekia laikytis ES reikalavimų ir tai labai brangiai mums kainuoja, ypač kalbant apie citrusinių vaisių eksportą nes čia skiriasi požiūris dėl to, kokios e, rizikos siejasi su šiuo vaisiu ES. Mes ir toliau bendraujame šiais klausimais. Kaip tik bie vakar vyko sutikimas Pietų Afrikoje, kaip tik šią temą. Sutarėme, kad tikrai abipusės turi daryti žingsnius, e, siekti sutarti ir be abejo tikrai toliau diskutuoti dėl, dėl augalų apsaugos priemonių. Taip pat norėčiau paminėti, kad Pietų Afrikai šie metai buvo labai geri. Taip pat buvo puikus rezultatai iš kontrolės pusės. Taip pat buvo tik vienas CBS atvejis ir e, manome, kad tikrai mūsų eksportuotojai nekelia E, reikšmingos ir grėsmės ES rinkai. Dėkoju. Dėkoju. O dabar trade traktato atstovė ponė Askola. Dėkoju. Pirmiausia, aš jau labai greitai sureaguoti į komentarą dėl po kotonų situacijos ir dėl ekonominio bendravimo sutarimų asimetriškumo. Taip, asimetriškumas yra, jis įtvirtinamas susitarimuose, po kotenu tai vyksta ir taip tai bus daroma toliau, nes tai yra tikrai galiojantis tarptautiniai susitarimai. Ir jie turi gyventi tai, kas e, numatyta po kotonų sustarimo galiojimo pabaigos. Na, yra, buvo, buvo numatyta tam tikrų pakeitimų, ekonominio bendrabiavimo sutarimuose, tačiau iš principo išlaikomas, išlaikoma pats principai. Toliau, dėl pilietinės visuomenės įtraukimo vyks susitikimas, kurį rengs Europos ekonominis sandarių reikalų komitetas. Namibijoje tai vyks šiuo metu lapkričio 8 dieną. Vindkukė. Ir Mes įtrauksime taip pat, e, kviesime dalyvauti ir SEDEC šalių vyriausybės. Dar kol kas neužtikriname tų dalyvavimų, bet dirbame. Sieksime sukurti bendrą stebėjimo mechanizmą, kad abi šalis galėtų dalyvauti stebėjime. Ir čia bus stebimi ne tik su prekybos susiję klausimai, bet ir įvairūs kiti elementai, kurie įeina į bedarbiavimo sustarimą. Turiu galvoje ir tvarumo elementai ir kitus. Taigi pažangos yra daroma, kalbant apie paramos plėtrai bendarbiavimą. Yra numatomas įvairios programos. 6 milijardai eurų buvo skirti SEDEK šalims, kad jis galėtų gyvendinti susitarimą. Taip pat steigiame ir formuojame tam tikras institucijas, kurios galėtų padėti ir stebėti sutarimo gyvendinimą. Dėl bendros ministrų lygio tarybos darbo tvarkės ir šių klausimų užtiksiu žodį kolegai, kuris kaip tik įrengė šį sustikimą. Dėkoju. Dėkoju. Dėl bendrosios tarybos, kuri vyks Kiptaune 9 vasario dieną, 19, atsiprašau, vasario dieną, e, ten e, dalyvaus ir kiti ekonomikų komitetai, jų taip pat posėdis vyks ir, ir anksčiau. Na, kol kas, žinoma, negalime nuspėti, kokie bus tos sutikimo rezultatai. Tačiau manime, kad per bendros tarybos posėdį prekybos ministrai ir taip pat komisijos nariai Malmstrom galės patvirtinti institucinę sutarimo gyvenimo sąrangą. Tai dėl to, pagal kokias taisyklės funkcionuos įvairios institucijos Taip pat norime pasiekti rezultatų ir įtraukdami pilietinę visuomenę, bei taip pat norime pasistumėti bedbėjimo sutarimo stebėjimo srityje. Kaip žinau, kaip žinau, kolegos, mes e, tikrai sunkiai dirbame, siekdami įtikinti Pietų Afriką, kad būtų pilietinė visuomenė įtraukta į sutarimo įgyvendinimą ir stebėjimą. Ir tas įtraukimas turi būti formalizuojamas. kol kas dar negavome patvirtinimo, kad dėl to sus, pavyks susitarti, bet dedame pastangas. Taip pat siūlome bendrą mechanizmą sutarimo stebėjimui, dėl to vyksta diskusijos. Tai taip pat apie tai bus kalbamas per posėdį lapkričio 6 dieną Johannesburgė. Dėkoju. Dėk, Dėkoju. Paskutinė e, pastaba e, iš ponios Irš, mūsų pranešėjos lūpų. Ji užbaigs mūsų diskusiją. Labai ačiū. Labai ačiū tiek komisijos atstovams, tiek ir ambasadoriui. Mums tikrai svarbu, kaip kad sakė ir kolegos, kad uh, nepamirštumėm ir pilietinės visuomenės, reikia plėtoti dialogą su jie. Mums tai yra svarbus aspektas ir buvo teisingai pastebėta, kad e, sustarimas yra ne tik dėl ekonominių aspektų. Yra nemažai iššūkių, bet aš manau, kad mes einame teisinga linkme. Tikrai Norėčiau, kad komisija mums nuolat teiktų reikalingą informaciją. Mums svarbu gauti ir reikalingą informaciją ir statistinius duomenius ir informaciją apie aukščiausio lygio viršūnių sustikimą tam, kad ir mes būtumėm informuoti. Ačiū. Thank you. And this concludes this item. Thank you. Dėkoju. Baigsime svarstyti šį klausimą. Ačiū už dalyvavimą. Ypatingai noriu padėkoti Pietų Afrikos Respublikos ambasadoriui ir jo delegacijai, kad atvyko pas mus ir paskeitė nuomonėmis. Galime dabar iškart eiti prie 12 darbo tvarkės punkto. Kalba apie diskusijų apie Europos ateitį padėtį. Mūsų pranešėjas, ponas Salafranka, jau atvyko mes apsvarstysime nuomonės projektą e, dėl AFKO pranešimo, dėl di, apie diskusiją apie Europos ateitį padėties. Ir nedėlzamas suteikiu žodį mūsų pranešėjui. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, kaip jūs jau ir paminėjote, eina kalba apie mūsų nuomonę konstitucinių reikalų komitetui, kuris rengia pranešimą apie e, diskusijas dėl ES padėties. Aišku, priekyba yra vienas iš svarbiausių elementų, kalbant apie užsienio politikos tikslus. Taigi, e, savo nuomonėje mes e, išdėstume savo nuomonę apie tai, kas turėtų būti daroma su šiuo e, esminiu ES e, veikimo aspektu. Mums reikia nustatyti visą virtinę pagrindinių principų. E, taigi aš teikiu komiteto nariams nuomonės projektą. Čia sakoma, kad ES turi skatinti sąžiningą ir tvarę e, tarptautinę prekybą, remti tarptautinius susitarimus, paremti MVI ir e, Europoje ir kitur ir užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas. Savai mes suprantame, kad ES e, tikslai čia visų pirma skatinti lengvat tarptautinės prekybos sustarimus, apie tai kalbame jau kurį laiką. Žinoma, turime e, nusistatyti e, prioritetus, sustelti ties tom šalim, su kuriuom turim dvi šalių sustarimus, su tarptautinim organizacijom, su kuriuom turime regioninius susitarimus ir, žinoma, turime e, prisidėti prie tų pastangų, kurios daromos gyvenant PPO sistemos mechanizmus. Atsižvelgiai tai ypač svarbu dabartinėme kontekste, kai mes matome protekcionizmo pasireiškimą, tam tikras priemonės, kurios kertasi su tais principais, kuriais remiasi mūsų atliekamas darbas kalbant apie parlamento prievalės ir prerogatyvas, tai aš Konstitucinių reikalų komitetui savo nuomonėje sakau, kad Europos parlamentas privalo būti įtrauktas į visus šiuos procesus. Tai kyla ne vien tik tai iš tarp institucinio sustarimo, bet taip pat ir iš to, ką pasakė komisijos pirmininkas, kalbėdamas apie ES padėtį, labai aiškiai pabrėžė, E, džiaugiuosi, kad e, ponė Malstrom, e, komisijos norėjo atsakinga už prekybą, juda būtent tą kryptimį, tačiau mes savo ruoštų turime užtikrinti, kad Europos parlamentas galėtų aktyviau prisidėti dirbant su šiais susitarimais. Čia E, viena svarbi mintis, e, kai kalbama apie dėrybinius procesus ES e, viduje, mes ypatingai turime laikytis tam tikro darbų grafiko ir sekos labai dažnai, kad Europos parlamentas įtraukiamas per vėlai. Kartais vien tik tai ratifikavimo procese Europos parlamentas yra įtraukimas. Prisiminkime, pavyzdžiui, sustarimas su Meksika, kur paaiškėja, kad e, ratifikavimas procesas tęsiasi ilgiau negu pačios dėrybos. Žinoma, taip pat reikia neužmiršti technologijų ir inovacijų, e, turime sustelti ties visais aspektais susijusiais su skaitmeninė prekyba, elektroninė prekyba, E, daugia šalėmis darybomis ir taip pat e, turime e, palengventi galimybės pasinaudoti prisidarinimo prie globalizacijos pasiekmių fondų. Jeigu dėl prekybos atsiranda neigiamų pasiekmių, mes turime turėti galimybę šias problemas spręsti. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad e, prekybos politika ir mūsų pastangos būtų gerai koordinuojamos, e, derinamos su kitomis priemonėmis, e, kurias mes turime savo arsenale, su finansiniais instrumentais, kuriuos pristatė komisija, pristatydama naują DFP. Taigi, apibendrinant, tiesiog pasakysiu, kad ypatingai mus neramina e, breksito galimas pasiekmes prekybos politikai. E, negalime numatyti tų pasiekmių, žinoma, užkirsti jiems kelių, kol nežinome, koks tas breksitas bus. Tačiau jau dabar reikia pradėti galvoti apie alternatyvas ir apie būdus tam poveikiai sušveninti. Na ir paskutinė mintis. Aš manau, kad turime padvigubinti savo pastangas pristatydami mūsų prekybos politiką, pabrėždami e, tos politikos naudą, jos įtaką didinant BVP, e, prisėdant prie skurdo mažinimo ir neligybės panaikinimo. Reikia pabrėžti, kad mūsų valstybės narės gali gauti dar daugiau naudos iš e, prekybos priemonių kurias mes turime. Savai suprantama, esu atviras pasiūlymams e, ir pastaboms dėl šios nuomonės. E, žinote, kad e, apimties prasme nuomonė yra ribota, bet vis tiek norime atspindėti visų jūsų nuomonės. Dėkoju ponui pranešėjui ir dabar e, vėl noriu pasveikinti su sugrįžusiu komiteto pirmininku. Jeigu leisite, aš baigsiu pirmininkauti aptarnėjant šį darbo atvarkės punktą, e, o paskui atiduosiu Jums pirmininkavimą. E, deja, e, e Neturime dar vieno mūsų pranešėjo šiuo klausimu, e, jis diskutuoja AFKO komitete, Tad e, pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų ir e, pirmiausia, APP frakcijos vardu, ponė Arena. Dėkuoju, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad pagaliau reikės palikti tam patikra politika ES tai nebėra tik tais techninis klausimas, techninis prekybos koks nors klausimas, dabar kalbame prekybos politiką. Tikrai galiu pritartam, ką sakė ponas Lafranka, dėl prekybos politikos tai yra tikrai įrankis, įrankis, kurį gali pasiduoti Europos Sąjunga. Žinoma, reikia, kad tas įrankis padėtų Europos Sąjungos augimui, tačiau, kas dar svarbu, tai reikia turėti galvoje, kad tas augimas turi taip pat būti sąžiningas, teisingas augimas europiečių atžvilgių. tai turi duoti gražą Europos žmonėms, tad labai džiaugiuosi, kaip ponas e, Lafranka, kad kalbama apie tai, kad Europa turi formuoti globalizavimą ir užtikrinti solidarumą, kad dabar tie žmonės, kurie negauna naudos iš prekybos politikos, kuri iš jas gautų, tai kad augimas tikrai būtų teisingas ir taip pat galėtų teisingai aukti ir mūsų e, prekybos partneriai. Žinoma, priekybos politika vyksta tam tikrame kontekste, tai yra tvarių tūkstantmečio plėtros tikslų kontekste, taip pat klimato kaitos kontekstas yra, į kurį reikia žvelgti, svarstant priekybos politiką ir ta priekyba jų gali arba tą klimato kaitą spartinti, arba kaip tik e, padėti pasiekti COP21 tikslų. Mes žinome, palaikome daugiašališkumo principą, Dabar šis principas turi su didžiuliais sunkumais ir manau, kad Europa yra vienas svarbiausių veiksnių, kurie padėtų grįžti prie daugiašališkumo. Tad manau, kad čia svarbiausia kalbėti apie tris politikos aspektus. Pirmiausia, tai yra vertė, vertė, kurią gauname iš priekybos politikos. Pavyzdžiui, daug, daug beje kalbame apie tokius dalykus kaip darbo teisė, tarptautinės darbo organizacijos nuostatos, apie tai daug kalbama įvairiose prekybos tarimuose, kurias e, sudarome. Kas dalykas, kas yra mums labai svarbu, tai yra skaidrumas. Kad prekybos politika būtų skaidri. Mes šiuo metu esame labai kritikuojami iš Europos žmonių pusės, kurie nesupranta, nesupranta, kaip jie dalyvaus toje prekybos politikoje. Taigi skaidrumas yra esminis dalykas. Ir trečias svarbus dalykas tai yra prekybos politikos subalansavimas svarbu, kad prekybos politika neapsiribotų vien tik tais muitų klausimų. Svarbu, kad tie klausimai aptartų kitus dalykus, taip pat ir bendrabiavimą reglamentavimo srityje, taip pat ir socialinius klausimus, aplikosaugos klausimus, taip pat ir fiskalinius klausimus. Manau, kad tikrai turėsime pasiūlymų, kurie būtent bus paremti šitais aspektais. Dėkoju. Dėkoju socialdemokratų frakcijos atstoviai, EKR frakcijos šešėlinių pranešėjo nėra, ponios Lalond iš Aldė taip pat nėra, o e, ir, ir žaliųjų frakcijos šešėlinio pranešėjo pono Buchner nėra, bet GUE frakcijos vardu pasakys ponas Šolc. Ačiū pirmininkė. Na tai iš tikrųjų daug iššūkių kelianti tema. Ko gero, e, Konstitucinių reikalų komitete apie tai irgi reikėtų kalbėti. Aš labai atidžiai klausiausi, kurią linkme pasuks pranešėjas, renkdamas savo nuomonę. Kadangi aš dirbu ir Konstitucinių reikalų komitete ir man ši tema šiek tiek žinoma, aš manau, kad mes turėtumėm suprasti, kad čia Reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie priekybą. E, aišku, priekyba prisideda prie ES e, e, geresnės ekonomikos, geresnės socialinės apsaugos, bet turime pagalvoti ir apie tai, apie ką sakė pranešėjas. Prisiminkime tas temas, kurias aptarnėjome, kai buvo svarstamas pranešimas dėl globalizacijos, o taip pat ir kiti e, pranešimai, pavyzdžiui, pranešimas apie pasaulio priekybos organizaciją. Reikia nusistatyti aiškius vertinamosius rodiklius, benchmarks, nes būtent jos reikės įgyvendinti ir ES, ir valstybėse narėse. Uh, E, tokie e, lyginamieji rodikliai jau naudojami CETA susitarime. E, piliečiams svarbu, kad būtų plėtojama tokia ES politika, kuria atitiktų jų interesus, taigi reikia užtikrinti ir tinkamą skaidrumą. Dar noriu pabrėžti, kad ir tie tvaraus vystimosi tikslai turėtų būti vienas iš lyginamųjų rodiklių. Uh, sudarant priekybinius susitarimus ateityje. Kaip yra plėtojamas bendradarbiavimas priekybos rytyje. E, iš tokio bendradarbiavimo turėtų turėti naudos ir mažos bei vidutinės įmonės, mažos ES valstybės narės, ar visi šie subjektai turi galimybę dalyvauti pridėtinės vertės kūrimo grandinėje, ar, ar šie subjektai turi galimybę susirasti partnerių kitur. Uh, kitose regionuose. Taip pat nepamirškime ir naujų tendencijų skaitmeninimo. Mes turime pateikti atsakymus į šios klausimus, na, o Konstitucinių reikalų komitetas į tai taip pat turėtų atsižvelgti, diskutuodamas apie ES ateitį. Yra ir įvairių kitų klausimų. Žimtumo politika, uh, E, socialinė apsauga, pramonės politika. Šiose sritise daug iššūkių. Ir aš manau, kad mes kartu turėtumėm pagalvoti, e, kuo mes galėtumėm praturtinti pranešėjo nuomonę. Na ir baigdamas dar pridursiu štai ką. Šiandien ryte kalbėjome apie susitarimą su Japonija. ES ateitis priklausys ir nuo to, ar mes būsime atviri pokyčiams, tendencijoms kitose pasaulio, regione, e, pasaulio regionuose. Ar mūsų sudaromi sustarimai turės ir kitų regionų šalių užimtumo politikai? Kaip priekybos politika įtakoja santykius su Afrikos šalimis? Kaip tai įtakoja priekybinį bendradarbiavimą su Latino Amerikos šalimis? Taigi mes e, irgi turime pagalvoti apie tai, kaip dėl tų priekybinių susitarimų yra įtakojami kiti pasaulio regionai. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su pranešėju ir pasakysiu, kad mes ketiname teikti pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju, pasisakė visi šešėliniai pranešėjai, bet dar du norintys kalbėti, ponas Dartmaur ir ponė Pinjero. Ar dar kas norės pasisakyti iš kolegų? Jeigu ne, tai tada tiek mūsų sąraše ir ponas Datmur dabar. Dėkui, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu šiek tiek aiškumo. E, galbūt e, labiau AFKO tai reikėtų klausti, o ne mūsų pačių. Eina kalba apie Europos ateitį. Visame tekste kalbama apie Europos Sąjungą vis tik, bet Europa ir Europos Sąjunga tai ne tie patys dalykai. Čia mano tokia pedantinė mm, pastaba, bet taip pat ir faktinė pastaba. E, ir tai bus dar aiškiau matyti po e, ateinančio kovo. Tad toks būtų mano klausimas. E, visos valstybės, žinoma, turi savo valstybės tarnautojų, visą būrį, kurie ir uh, jie gali apie tai rimtai pamastyti. Dabar dėl e, galimybės pasinaudoti e, prisitaikymo prie globalizacijos pasiekmių fondo lėšomis, ar tai reiškia, kad e, komisija pasisako ir numato, kad jo poreikis padidės. Ar tai reiškia, kad atsiras didesnis poreikis pasinaudoti tomis lėšomis? Aš čia tik tai klausiu ir, ir noriu didesnio iškumo. Na, o dabar jau e, kitas dalykas, kuriam paaiškinimo nereikia, bet aš matau, kad čia e, siūloma panaudoti e, prekybą kaip tam tikrą priemonę, politinę priemonę. Ir e, čia atrodo eina kalba apie prekybos politizavimą. E, e, kaip Argentinos ambasadoris čia šiek tiek anksčiau minėjo, laisva prekyba atneša klėstėjimą, bet jeigu jūs sudarote tuos sustarimus ir jais primetate tam tikrą viršutinę struktūrą, vertybę, vertybės, nuostatas ir taip toliau, nesvarbu kaip tai bepavadinsi, tai visa tai kenkia prekybai ir e, to pasiekmė yra e, mažiau prekybos e, sudėtingumas sudarant susitarimus ir viso to pasiekmei mažiau, mažiau klestėjimo. E, Prekybos politikos e, panaudojimas kaip užsienio politikos e, priemonės e, kelia klausimų, ar verta tai daryti. Aš tikiuosi, kad laikui bėgant mums pavyks išsiaiškinti, ar taip iš tikrųjų yra. Dėkoju. Dabar ponė Pinjer. Pinjerau. Dėkuoju pirmininkė, noriu ir pranešėjai padėkoti už jo pristatytą mums nuomonę. Aš e, pritariu tam, ką jisai sakė ir norėčiau susitelti ties tai, ko nerandu nuomonėje. Aš tikiuosi, kad mūsų pakeitimai šią spragą užpildys. E, E, šešėlinė pranešėja, e, ponė Areina, jau apie tai kalbėjo, bet aš tik noriu e, pritarti jos pastaboms ir keturias mintis išdėstyti. Kai mes sakome, kad prekybos sustarimas turi būti įtraukus ir vesti link sažiningesnės globalizacijos, aš vis tik prisimenu ir tas rytis, kurios neapriepiamos prekybos politikoje. O konkrečiai aš noriu prisiminti lyčių lygybės klausimą prekybos susitarimuose. Europos parlamentas e, savo moterų e, reikalų komitete, o prie to prasidėjo ir tarptautinės priekybos komitetas, akcentavo lyčių lygybės e, problematiką. Sustarime su Japonija mes turime atskirą skyrių skirtą MVI svarbai. Dabar e, PPO reforma. Man atrodo, perkybos politikoje ir politikoje egzistuoja didelė rizika, e, kad e, dabartinė pasaulio tvarka gali išnykti, nepaisant to, kad po antro pasaulinio karo jai sukurti buvo įdėti labai daug pastangų. Uh, Ir būtent todėl aš manau, kad reikia stiprinti daugia šališkumą ir stiprinti PPO, e, kuri ir yra e, daugia šališkumą skatinanti institucija. Reikia, taip sakant, e, įnešti šviežio kraujo į šį procesą. Marija Reina paminėjo mokesčių politiką ir poreikį, kad per prekybos sustarimus e, pagerėtų bendradarbiavimas šitoje srityje. Aš manau, kad skaidrumas yra viena iš geriausių priemonių kovojant su korupcija. E, bet e, kai kalbam apie sustarimus su trečiosiamis šalimis, tai nemanau, kad pasieksime ten numatytų tikslų. Uh, E, jeigu nenumatysime ir šios srities veiksmų. Dėkoju, o dabar steiksiu žodį ponui Luka Dekarlį. Jis yra iš priekybos generalinio direktorato. Dėkoju pirmininkė už sutiktą žodį, aukštai vertiname pranešėjo nuomonę ir idėjas. Sunku, aišku, parengti trumpą nuomonę apie ES ateitį. E, mes matėme ir e, jūsų parengtas kitas nuomonės, e, taip pat apie globalizaciją ir kitas. Esame dėkingi už tas problemas, kurias išdėstote nuomonės projekte ir savo pastabose. Aš tik tai vieną faktinę klaidą norėčiau ištaisyti, kai kalbama apie pristaikomą prie globalizacijos pasiekmių fondo, kai jūs sakote, kad reikia E, paskatinti ir palengvinti e, galimybę pasinaudoti tuo fondu, kitaip sakant, kad viršutinės ribas truputį sumažinti, taip pat ir padidinti e, lėšas, bet reikia pasakyti, kad tas fondas vis tik tai panaudojamas tik tai po to, kai kažkas įvyksta, o kitiems dalykams yra struktūriniai fondai e, ir e, strateginio investavimo fondas ir taip toliau. Dėkui. Na ir paskutinis žodis mūsų pranešėjai, ponui Salafranka, Sančias Neira. Dėkui, pirmininkė, noriu padėkoti visiems e, kolegoms, Europos komisijos atstovui už išdė, išsakytas pastabas. Esu tikras, kad e, jos padės patobulinti e, šią nuomonę. E, Pone Arena kalbėjo apie tai, kad priekyba turėtų būti sąžininga, bet sąžiningumas, žinoma, turi būti taikomas abiems pusėms. E, mes e, turime, galvodami apie vertybės, e, suprasti, kad turime jas taikyti abiems pusėms, kai kalbam apie tvarę plėtrą. Tai ko gero mano tekste tie dalykai jau yra išdėstyti, bet esu pasiruošęs labiau tai akcentuoti. Toliau. E, abipusiškumo e, problema yra taip pat labai svarbi, kalbant apie mūsų partnerius ir mūsų įmonės. Dėl e, tvarios plėtros tikslų ir COP22, tai savai mes sprantama, tuos dalykus reikia įtraukti, tai yra labai svarbus, tai susijęs su ES E, planuojamais veiksmais. Ir aš manau, kad ta, tiems dalykams tekste turi atsirasti vietos. Toliau, e, dėl skaidrumo e, taip pat galima būtų įtraukti, kur kalbame apie siektinus tikslus. Taigi, galtinį projektą mes rengdami tai įtrauksime dėl TDO, tai žinoma, mūsų komiteto darbe tie dalykai visada neišvengiamai atsispindi. E, neišgirdome, ką norėtų pasakyti Alde ir EKR frakcijos, bet išklausime pono Šolco, jis visada aktyviai dalyvauja svarstančios klausimus. Dėl MVI, e, kurios e, turėtų gauti daugiau naudos iš ES prekybos veiksmų, tai ši pastaba yra labai svarbi. Taip pat reiktų pasakyti, kad e, nieko prieš neturiu, kad tekste būtų daugiau kalbama apie MVI. MVI iš tikrųjų yra ypatingai svarbios E, išklausiau pono Dartmut pasisakymo. E, žinoma, e, jo pozicija visiškai skiriasi nuo pono Šolco pozicijos, bet vis tik labai sunku tarpusvėje suderinti tas abi pozicijas. Aš imsiuosi visų galimų veiksmų, kad surasčiau kažkokį bendrą požiūrio tašką bet e, priminsiu, kad mes rengėme savo nuomonę konstitucinių reikalų e, komitetui, kuris labiausiai įsitraukęs į diskusijas dėl ES ateities. Ir e, žinoma, tai daugiau ar plačiau apriepia negu pats ES projektas. Mes čia nesame pirmasis komitetas ar vadovas vadovaujantysis komitetas. Sutinku su jūsų mintimis dėl laisvos prekybos, neturėtume šią veiklą pernelyg daug riboti. Tačiau, e, skirtingai negu kiti e, prekybos partneriai, e, mūsų sąjunga remiasi vertybėmis ir principais, kurie mums yra labai svarbus. Ir aišku, e, ir tos vertybės ir principai turi būti abipusiai. E, žinoma, tai nereiškia, kad mes galime kažkam diktuoti ar e, pamokslauti, kaip reikia elgtis, bet e, prekybos sustarimai turi remtis tam tikrais principais. Žinoma, tai nereiškia, kad turime įrašinėti kažkokias sąlygas, kurių neįmanoma patenkinti. Tai šia prasme su jumis visiškai sutinku dėl pristaikymo prie globalizacijos pasiekmių fondo. E, nors aš ir galvoju, kad laisva priekyba turi atnešti naudos, tačiau negalime atmesti asimetrijos galimybės. E, e, kai kalbam apie svarbius priekybos partnerius, kažkas paminėjo Japoniją, reikia neužmiršti statistikos. E, man teko renkti pranešimą apie asociacijos sustarimą su Čilė, pavyzdžiui, ir e, kartais susidurėme su prekybos partneriais, kurių svoris tarptautinėje arenoje yra menkesnis negu ES. Ir e, aš manau, kad būtent į tą turėjo galvoj komisija, rengdama savo penkias baltasias knygas. Ir tai reiškia, kad turime e, atidžiai stebėti visas e, globalizacijos pasiekmes. Taip, globalizacija turi tą žmogišką įveidą. Apie tai dabar kaip, kaip tik ir kalbame. Žmogaus arumas turi būti gerbiamas ir niekas neturi būti paliktas paraštėse. E, ir aš kalbu čia apie na, palengvinimą pasinaudoti tuo globalizacijos fondu. Tai reiškia, kad e, turime kol kas dirbti pasiremdami dabartinę DFP. E, aišku, kai kalbėsime apie ateities fondus, kiekviena politinė frakcija e, akcentuos tai, kas jai svarbiausia. Bet užsienio reikalų komitete, kai kalbama apie trečiąją priemonę, eina kalba apie 14 milijardų eurų. Aišku, yra ir Europos e, plėtros e, fondas ir kiti, ir kolegos, e, turime ir kolegų, kurie rengia pranešimus ir apie tai. Visa tai vyksta lygiai grečiai su priekybos politika, bet kaip labai aiškiai buvo pasakyta, mes turime garantuoti, kad turėsime priemonės, kurios galėtų atsverti laisvos priekybos neįgiamas pasiekmes. Nors aš ir pritariu ponui Dartmur, kad e, sustarimai tarp ES ir trečių šalių turi daug privalumų. Kai analizuojame rezultatus, matome, kad tuose trečiose šalyse BVP išaugo, sumažėjo skurdas, eksporto krepšelis e, padidėja ir tai sukuria galimybės tiems, kam iš tikrųjų jų labiausiai reikia. E, Pone Pindiero, norėčiau pasakyti, kad e, visiškai e, sutinku su tuo, kad reikėtų į tekstą įtraukti lyčių lygybės problematiką. Dėl MVI, poniai Arenai jau paminėjau, kad penktoje pastraipoje turime tekste MVI, bet galbūt formuluotės galima būtų pakoreguoti, akcentuojant MVI labai svarbu vaidmenį ES ekonomikoje ir šalise partnerėse. Regis atsakiau į visus man užduotus klausimus. Na, o dabar dėl daugia šališkumo. ES susiduria su tam tikromis rizikomis. Mes e, esame pirmose pasiektų dalykų e, gynybos linijose. ES pergyvena nelengvą laikotarpį, yra tam tikro netikrumo, bet e, turime tęsti reformas, jeigu norime, kad piliečiai mumis e, pasitikėtų. Tačiau reikia pasakyti, kad vienas dalykas, kuris e, labiausiai pasiteisino per pastarosius kelis, kelis metus, aš atsimenu e, komisijos pirmininko pirmąjį pasisakymą 2014 metais Europos parlamente E, jis išdėsė e, daug dalykų, e, kuriuos reikėjo įgyvendinti. Aš pritariu taip pat ponai Šolcui dėl to, ką jis pasakė, paminėdamas procedūrą. procedūrą. Reikia tokio kompromiso, kuris atspindėtų mūsų visų nuomonės. Pane Arena paminėjo, kad tai svarbi priemonė mūsų piliečiams, mūsų verslo ir mūsų partneriams. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Esu tikras, kad parengsime nuomonę, kuriai pritars e, šio komiteto dauguma. Visos išdėstos nuomonės yra racionalios ir e, manau, kad tikrai susitarsime. Dėkuoju ponui pranešėjui. E, neblogai tvarkomės su e, laiku, e, užbėgome penkiom minutėm pagal mūsų grafiką. Priminsiu, kad pakeitimams teikti data yra 12 spalio. Komitetas turėtų balsuoti dėl šios nuomonės 5 lapkričio. O dabar perduosiu pirmininkavimą mūsų komiteto pirmininkui. Dėkui. So, thanks a lot, Mr. Vice Chair, for... Labai ačiū gerbiamas pavaduotojai už tai, kad pirmininkavote posėdžiui. Norėčiau atsiprašyti. Buvau nuvykęs į kitą posėdį, E, plenarinių posėdžių salė, ten buvo sustikimas su vairių įmonių atstovais, mes kalbėjome apie e, priekybos politiką, dalyvavo ir komisarė Malmström. Dabar galime eiti prie 13 darbo tvarkės klausimo. Klausimas susijęs su paukštiena ir Kinija. Ponas Winkler yra mūsų ekspertas Kinijos klausimais, jis ir parengė prane, pranešimą. Prašom. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, tai yra gana techninio pobūdžio dosie. Kalbama apie pasikeitimą laiškais dėl um, paukštienos iš Kinijos Prašau jūsų kantrybės, supratingumo, vis dėlto tai yra techninis klausimas. Taigi, reikėtų vadovautis 2017 e, m. balandžio 19 d. PPO kolegijos priimtą sprendimą dėl e, e, priemonių darančių poveikio tam, tikro, tam tikriems paukštienos produktams ir jiems taikomams tarifų nuolaidoms. E, buvo uždraustas eksportas, paukštienos produktų eksportas iš Kinijos dėl tam tikrų priemonių. 2008 e, metų Liepos mėnesį sušvelnijus e, sanitarius priemonės padidėjo Kinijos paukštienos produktų eksportui ES pajėgumas. E PPO kolegija buvo sudaryta 2015 m. Liepos mėnesį. Buvo atsižvelgta į įvairius klausimus. Buvo kalbėta apie muitų tarifus, kvotas ir e, PPO kolegija pritarė e, dviems e, dvams, dviems kvotoms, o kitas atmetė. Taigi PPO kolegija atmetė Kinijos e, kai kurios reikalavimus. Neseniai PPO ginčių sprendimo institucija e, buvo informuota apie tai, kad ES ketina gyvendinti jos rekomendacijas 2017 m. balandžio mėnesį prasidėjo įgyvendinimas prieš daugiau negu kad metus. Taigi mums reikėjo rasti su Kinija tokį sprendimą, kuris primtin, būtų primtinas visiems. Aš dabar viso teksto neskaitysiu, bet uh, turiu pasakyti, kad šiandien mus spaudžia laikas uh, dėl susitarimo sudarimo pagal papo kolegijos sprendimą. Aš manau, kad e, komisija mėsi visų reikalingų veiksmų. Taigi šiuo metu yra numatyta, kad susitarimas turėtų būti pasirašyta Ženevoje šių metų, e, šio mėnesio pabaigoje. Bent jau taip tikimės. Aišku, jeigu mes e, duosime pritarimą sutarimo sudarimui, aš norėčiau Jums rekomenduoti duoti tokį pritarimą. Na ir prisiminkime savo įsipareigojimus dėl daugia šalės priekybos, turiu meni tos įsipareigojimus, kuriuos prisijėmėme PPO. Ar kas nors turėtų dar komentarų? Ar jūs pats turėtumėt komentarų? Panašu, kad ne. Tai jau daug žada. Bet matau salėje ir dar vieną šešėlinį pranešėją. Prašom, Helmut. Tai pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Ačiū. Jeigu jūs ir toliau norite eiti į kinų restoranus ir valgyti kinišką antį, tai turėtumėte pritarti tam, ką pasakė pranešėjas. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo pritarimą e, pranešėjo pasirinktam požiūriui. Ačiū. Net ir guo pritarė. Oho. Okay, and then we are from the commission. Toliau komisijos atstovė Liučija Kogenova. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū už suteiktą žodį. Aš bereikalo neįkvosiu jūsų laiką. Tiesiog, laiko tiesiog norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Puikiai atspindėta istorija, e, PPO kolegijos išvados. Noriu ir aš pabrėžti keletą dalykų. Iš tikrųjų, tai nėra susitarimas e, remiantis e, kartu rastų sprendimų. Kaip jūs pastebėjote, ES teisiškai yra įsipareigojusi per tinkamą laikotarpį paisyti PPO kolegijos sprendimą. Paprastai taip yra 15 mėnesių po PPO kolegijos sprendimo patvirtinimo. mes padarėme išvadą, kad PPO kolegijos sprendimas yra teigiamas ES atžvilgių. E, tai susiję ir su dėrybomis pagal 28 straipsnį. Dėkoju. Pranešės labai ačiū, ypač ačiū buvo e frakcijai už paramą. E, su Helmutu mes tikrai nekartą e, gilinomės į PPO klausimus, taigi aš tikiuosi, kad jūs pritarėte šiam klausimui ne vien tik dėl to, kad mėgstate Pekino antį, bet ir dėl to, kad esate gerai susipažinę su šią PPO bylą. The, Pakeitimus galite teikti iki spalio 12 dienos vidurtenio. Taip, e, aš nesitikiu, kad kas nors, kas nors teiks pakeitimus, na, bet niekad negali žinoti. Okay, so now I will make a break. Dabar skelbiu pertrauką. Iki pusės penkių, bet galbūt ateikite į salę šiek tiek anksčiau po 4.25 tam, kad laiku galėtumėm pradėti darbą. O darbą pradėsime pusę penkių. Okay. So, uh, ladies and gentlemen, distinguished guests. Ponios ir ponai, gerbiami svečiai ir brangus kolegos, dabar pradėkime klausimą. Kalbėsime apie ES ir Vietnamo laisvosios priekybos investicijų apsaugos susitarimus. Tikrai džiaugiuosi, kad vyksta šis klausimas kad jis susilaukė tiek daug dėmesio. Šis klausimas vyksta pačiu laiku. Tikrai ilgą laiką vyksta darybos dėl laisvosios priekybos ir investicijų e, susitarimo. Europos parlamentas tikrai norėjo tokių susitarimų ir galiausiai dabar yra du susitarimai Vienas dėl laisvosios priekybos ir tvarumo, kitas dėl investicijų apsaugos. Mes dabar turėsime naują investicijų apsaugos sistemą. Na, o investicijų apsauga yra ir valstybių, yra valstybių narių kompetencija. Dabar mes ko gero kalbame apie patį ambicingiausią laisvosios priekybos susitarimą, kokį tik kada nors yra sudariusi Europos e, Sąjungos ir Europos Sąjunga ir besivystanti šalis. Manau, kad tai yra puikus partnerystės tarp Europos Sąjungos ir Vietnamo uh, ženklas. Šiame susitarime uh, paisoma abiejų pusių interesų Na ir akivaizdu, kad šis susitarimas neįsigalios, jeigu jam neišsakys aiškaus pritarimo Europos parlamentas. Taigi mes jau iš karto pradėjome šio susitarimo e, analizę, e, svarstome, kokios e, naudos duos šis susitarimas, kokiu vertybiu juos siekiama. Na ir Europos komisija šiandien paskelbė, kad komisijos e, komisarų kolegija spalio 17 dieną, kitą savaitę oficialiai patvirtins šios susitarimus. Na ir iš karto po to mes e, galėsime pradėti ratifikavimo procesą čia, Europos parlamente. Taigi, šis klausimas vyksta pačiu laiku mes galime pajusti paties pačią proceso dvasę dar prieš patvirtinant tuos sustarimus komisijos kolegijoje. Kaip žinia, kitą savaitę vyksta ir ASEM aukščiausio lygio susitikimas. Na ir šiomis aplinkybėmis tai yra tikrai puikus e, ženklas, rodantis, kad mes siekiame glaudžios partnerystės su Vietnamu. Mes norime pagristo taisyklėmis e, subalansuoto susitarimo Azijos regione. Manau, kad tai taip pat tam tikras signalas dėl globalaus neiškumo. Kai kurie globalūs partneriai nebepaiso taisyklėmis pagristos sistemos, bando uh, laikytis tokios taisyklės, kad kas stipresnis, e, tas ir nustato taisyklės. Taip pat e, niekam nepaslaptis, kad Europos parlamentas pasisako už sąžiningą tvarę priekybą ir dėl to e, tikrai mes daug diskutavome apie Vietnamo darbo kodekso reformą. taip pat ir apie e, Vietnamo įsipareigojimus ratifikuoti dar tris likusias TDO konvencijas ir apie galimybės tos konvencijas įgyvendinti, e, jas įtraukti į šį susitarimą, įgyvendinti pagal šį susitarimą. Taigi, manau, kad Europos parlamentui tai svarbus klausimas. Ir beje, šį rytą vyko diskusijos apie Japoniją. Ir taip pat buvo iškeltas tas klausimas, kad šiuo metu Japonija dar yra. Dar nėra ratifikavusi dviejų tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Taigi, prekyba yra vertybėmis pagrystas instrumentas, kuris turėtų paskatinti tvarų augimą ir atnešti naudo žmonėms. Labai svarbu atsižvelgti ir į darbo teisę, į aplinkos apsaugą. Kaip jau sakiau, mes esame įsitikinę, kad šis susitarimas e, duos e, didelės naudos, ne vien tik tais e, ekonominės. Aš žinau, kad yra dar, dar kyla daug klausimų dėl šio susitarimo, ne vien tik tais e, klausimai dėl tų trijų dar neratifikuotų tada konvencijų. Ir dabar mes turime galimybę iš esmės apie tai e, padiskutuoti su dviem vyriausiais dėrybininkais. Tikrai didžiulė garbė tai, kad jie šiandien pas mus atvyko. Visų pirma, noriu pasisveikinti su e, ministru prekybos ministru iš e, Vietnamo, Ngien Kang. Taip pat sveikinu ir su ponia Helena Kenich. Ji yra generalinio prekybos direktorato direktoriaus pavaduotoja. Sveika atvykusi pas mus. Jie išsakys savo nuomonę apie tai, kokios naudos atneš šis susitarimas ir kokias, kokias vertybės tas susitarimas puoselėje. Na ir taip pat pas mus atvyko daug ekspertų, jie galės pasisakyti per antrą diskusijų etapą, jie galės pasidalinti savo išvalgomis dėl įvairių uh, esminių susitarimų aspektų. Uh, leiskite aiškiai pasakyti. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykote ir tikrai galėsite dalyvauti diskusijoje. Tikrai galėsite padiskutuoti šiame taikiame parlamente Bruselėje. Labai džiaugiuosi, kad visi galėsite dalyvauti diskusijoje. Tokios būtų mano žanginės pastabos. Dabar oficialiai pradėsime klausimą. Na ir aišku, visų pirma, suteiksiu žodį mūsų nuolatiniam e, pranešėjui e, Vietnamo klausimams. Ponas Zahradil, prašom. Ačiū. Ačiū visiems. E, iš tikrųjų, Vietnamas labai svarbus Europos Sąjungai dar likus, likus tik porai valandų iki šio klausimo Europos komisija, tiksliau komisijos narė atsakinga už priekybą, ponia Malmström pareiškia, kad komisijos kolegija patvirtins kitą savaitę e, susitarimus su Vietnamu ir bus galima pradėti ratifikavimo procedūrą. Tai tik sutapimas, aišku, bet mes džiaugiamės tokiais sutapimais. Aš tikiuosi, kad mes galėsime išnaudoti pagreitį ir e, kad sėkmingai prasidės e, ir vyks tas ratifikavimo procesas. Taip pat tikiuosi, kad klausimo, klausimas taip pat, šis klausimas taip pat prisidės prie viso proceso. Dėrybos prasidėjo 2012 m. birželio mėnesį. Po trijų metų kaip ir buvo susitarta, o dabar, prabėgus dar trejiems metams, prasideda paskutinis etapas ir aš tikiuosi, kad e, dar galėsime viską ratifikuoti per šią parlamento kadenciją. Aš tikiu, kad tai yra įmanoma, kad to daug kas nori ir kad tai yra būtina. Kodėl? Nes šis laisvosios priekybos sustarimas yra pavyzdinis susitarimas, kur kalbama apie ekonominį augimą, e, Ten taip pat e, daug dėmesio skir, skiriama ir tvariam vystimuisi. Abi dvi partnerės e, e, yra viename lygmenyje. Šis sutarimas skatinti, padės skatinti ir užimtumą, kovoti su skurdu, atlikti struktūrinės reformas. Taip pat turiu pasakyti, kad mums pavyko sudaryti patį plačiausios apimties priekybinį susitarimą su vidutinių pajamų šalimi. Tikiuosi, kad šis susitarimas duos naudos abiems pusėms. Šis susitarimas rodo, kad atvira priekyba, o taip pat ir struktūrinės reformos yra socialinio progreso instrumentas. Na, o Vietnamas tai puikus šio reiškinio e, pavyzdys. Uh, Prieš 40 metų Vietnamas buvo viena iš skurdžiausių e, pasaulio šalių, na, o šiandien e, Vietnamas yra viena iš dinamiškiausių, e, labiausiai susijętų su kitomis šalimis rinkų pietričių Azijoje. Mes švelniamis priemonėmis galime parodyti, kad uh, ES gali skatinti laisvėje priekybą dabar, kai kitos šalis užsiema protekcionizmu. Yra dvi ES. Yra, noriu paminėti dvi svarbės rytis. Visų pirma, bendra priekybos politika, tai dabar tampa europinė kompetencija. Na ir čia ES gali tapti lyderę. prekybos sustarime yra ir tvaraus vystimosi skyrius. E, tai yra svarbu tam, kad galėtų e, šio sustarimu pasinaudoti ir vietos įmonės. E, Priekybos susitarimas taip pat turėtų pagerinti darbo, apsaug, darbo apsaugos aplinkos standartus, juos priartinti prie europinių standartų. Taip pat tai turėtų padėti kovoti su vaikų darbu, užtikrinti didesnį kibernetinį saugumą. Yra ir kelrodis planas, yra prisimti įsipareigojimai ir mes jau matome rezultatus. Aišku, dar reikės padaryti daugiau. Šis prekybos susitarimas turėtų paskatinti reformas uh, o ne nustatyti e, reikalavimų sąrašą. Dar kartą pakartosiu, dabar prasidės svarbus e, ratifikavimo procesas, kaip minėjau pradžioje, padėtis labai palanki. Mes turime e, išnaudoti įgytą pagreitį ir baigti darbus dar per šią kadenciją. Labai ačiū. Dėkoju. Dėkoju ponui Zaradil. O dabar steiks žodį Tran Kuakan, pramonės ir prekybos viceministra, pasakyti. Dešimt minučių. Prašau. Pone Inte komiteto pirmininkė, ponės ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Fondui Berland, taip pat visam Tomis priekybos komitetui už man sutiktą galimybę pasidalinti mūsų perspektyvą apie ES ir Vietnamo priekybos sutarimą. Ponis ir ponai, kaip jūs galbūt žinote, Vietnamas vis labiau ir nuolat integruojasi į pasaulinę ekonomiką. Taip pat mes vis labiau integruojamės į taisyklių paremtą sistemą, daugiašališkumo principą laikomės, taip pat bendrabiaujama regioniniu ir dvišalių pagrindu. Vietnamas yra aktyvus ASEAN narys, taip pat turime aktyvius e, prekybos ryšius su daugiau nei dešimt partnerių visame pasaulyje. Ir dėl to dabar Vietnamas yra antra atviriausia ekonomika regione ir priekyba sudaro didžiulę mūsų BVP dalį. Vietnamas ir toliau palaiko atvirą ir tikslinus paremtą sistemą. Ir būtent todėl 2000 metais mes pradėjome labai e, svarbę darbo tvarkę, siekdami didinti bendrabiavimą. Vietnamas ir dar dešimt kitų šalių pasirašė visapusišką susitarimą dėl priekybos Ramio vandenino regione. Tai buvo didžiausias priekybos sutarimas tame regione. Sutarimas turi įsigalioti per pirmas kelis mėnesius. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kad Vietnamas yra įsipareigojęs laisvą priekybą Azijos Ramio vandenino regione. Ir be abejo, tai parodo, kad mūsų ekonomika stiprėja kasdieną. Ponius ir ponai. Kaip žinote, ES ir Vietnamo starimas buvo sudarytas 2015 metų gruodžio mėnesį. Buvo sutarta atskirti investicijų apsaugos dalį į atskirą susitarimą. Ir šių metų birželio mėnesį buvo baigti darbai šioje srityje. Tai priartina galimybę pasirašyti ir ratifikuoti sustarimus pagal savo vidaus procedūras. Ir aš labai džiaugiuosi išgirdęs naujienas, kad komisarė Malstrom patvirtino šiandieną, kad artimiausiu metu bus baigtas dokumento rengimas ir sustarimas bus perduotas tarybai, kad būtų pradėtas ratifikavimo procesas. Laisvos prekybos sustarimas buvo remiamas atvirų santykių principų ES yra vienas svarbiausių Europos, e, Vietnamo prekybos partnerių. Prekyba viršė 4,6 milijardus eurų praėjusiais metais. Vietnamas veikia taip pat ASEAN regione ir mes esame atvira šalis, mes taip pat siekime atvirų santykių ateityje. Galbūt atsiminsite, kad mūsų priekybos santykiai prasidėjo nuo to, kad Vietnamą reikia integruoti į pasaulio ekonomiką. Vietnamas įpareigo atlikti įgyventi reformas pagal PPO ir Vietnamas sulaukė taip pat ir ES, ES paramos pagal vienašalį sutarimą dėl prekybos preferencijų. Tai padėjo Vietnamui pasi, pasi, misti ekonomiką, pasiekti vidutinių pajamų šalies statusą ir milijonų žmonių ištraukti iš skurdo. Mes dabar esame žengti, esame pasašę žengti toliau ir pereiti nuo viena šalių e, prikybos režimo, pereiti prie abipusiai naudingo susitarimo, visapusiškos, naudingo ir abiems pusėms atviros visos prikybos starties. Keli svarbiausi dalykai, kurie siejasi su šia sutartimi. Sutartimi pirmiausia, bus panaikinti beveik visi tarifai Turim ypač, ypač turint galvoje, kad e, Vietnamo ir ES ekonomikos viena kitą gali labai paremti, tikėtina, kad prekyba labai išauks. Vietname taikomi labai dėlį tarifai bus sumažinti, importui iš ES, informuojami bus įrenginiai, automobiliai, vaistai, žemės ūkio gaminiai ir kiti, kitos prekes. Taip pat dėl e, užsienio investicijų sustarimo dalies e, atsivers kai kurie sektoriai, kurie iki šiol nesulaukia investicijų. Tai Vis pirma, gėrimų sektorius. Toliau, starimas gali padėti toliau plėtoti bendradarbiavimą prekių ir paslaugų srityje, įtraukiant įvairias paslaugas, taip pat ir finansų, aplinkosaugos, logistikos ir kitas paslaugas. Toliau, viešų pirkimų skyrius Ten numatomas preferencinis elgesys su ES atstovais. Vadinasi, kad Europos įmonės, ypač sveikatos apsaugos, vais, vaistų srityje, viešojo transporto srityje, turės daugiau galimybių. Toliau. Pagal susitarimą Vietnamo taisyklės, kurie siejasi su geromis nuorodomis, atsinaujinančia energetika, maisto sauga bei traktinio savybė bus priderintos prie tarptautinės praktikos. Ir tai pagerins Vietnamo verslo aplinką ir pagerins priekybos ir investavimo galimybės tarp abiejų šalių partnerių. Paskutinis dalykas. Laisvos priekybos sutarimas yra labai platus, tad užtikrins desnį tvarumą Ir tai mums bus labai geras pagrindas toliau plėtoti priekybą, tuo pačiu vykdant mūsų tvarumo darbo tvarkę. Taip pat mes esame įstikinę, kad laisvos priekybos sustarimas sukurs naudos, kurią galėsime pasidalinti. Ir naudos gaus ir vietnamiečiai, ir europiečiai. Nauda bus ilgalaikė. Vertinant bendrą situaciją, noriu pasakyti, kad tai yra pirmas toks sustarimas, su, kurį ES sudaro su šio regiono šalimi. Tad e, tai yra galimybė toliau plėtoti ES ir e, Azijos bei Rami vadino regiono šalimis. Ponės ir ponai, baigti sustarimas tai, tai yra labai svarbu, tačiau ketvirtas tai yra tik pradžia. Mano vyriausybė jau pradėjo parengimosios darbus ir rengė įgyvendinimo planą, kuris bus patiktas Nacionalinė asamblėjai kad būtų galima atverti galimybės visiems žmonėms, verslo bendruomeniai ir kad turėtų pasinaudoti abi starimo šalis. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad po, daugy, po daugybės metų kita karta mūsų palikonis mums padėkos už mūsų išmintį, kad sugebėjome gerai suderinti savo interesus ir kartu kurti šviesę ateitį. Ir to pačiu, kad pasintėme aiškiai žinę kovai su šiuo metu kylančiu protekcionizmu. Mes esame pasirengę vienas kitą palaikyti, kad paskatinume laisvą prekybą tarp mūsų tautų. Dėkoju uždėmesi. Thanks a lot, uh, Mr. Khan. Dėkoju, ponai Khan. E, dabar uh, Elena König, uh, Europos Sąjungos dialogo partnerė. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, ponė Zahradil, gerbėmiai parlamento nariai, draugai iš Vietnamo, ponės ir ponai. Tikrai džiaugiuosi dalyvaudama šiandien čia draugė su viceministru Han ir e, galėdama padiskutuoti apie prekybos ir investicijų sutartis. E, ir pasikeisti e, nuomonėmis. E, tai yra labai gera proga, ypač prisimnant, kad komisija šiandien e, pranešė, kad pritarė šiems susitarimams. Taip ir kai kalbam apie susitarimus, reikia pakalbėti ir apie jų privalumus, ir apie vertybės. Pirmiausia, dėl ekonominės susitarimų logikos. Iš tikrųjų, sustarimas bus puikiai galimybė ES investuotojams ir eksportuotojams, kai 1990-aisiais e, e, užmėsgėme diplomatinius e, santykius su Vietnamu, šalis kentėjo nuo skurdo o nuo to laiko matėme socialinę ir ekonominę šalies transformaciją, kuri žengia ranką rankon su integracija į pasaulinę ekonomiką. Vietnamas šiandieną yra gyvybinga valstybė, turi daugiau kaip 95 milijonus gyventojų, tai greičiausiai auganti šalis ASEAN regione turi jauną ir dinamišką darbo jėgą su e, aukštu išsilavinimo lygiu. Skurdas didelė dalimi yra eliminuotas, e, e, neligybės lygis, lyginant su kitomis regionų valstybėmis, yra neaukštas kalbant apie ASEAN regioną, Vietnamas palaiko puikius ryšius su kitomis regiono valstybėmis, tai e, viena iš greičiausiai e, augančių valstybių ASEAN regione. E, vidutinis metinis augimas, BVP augimas yra apie 6 procentai. Draugė dirbdami mes suformavome plačią E, ekonominė partnerystė paremta bendrais principais. 2016 m. spalio mėnesį turime įsigaliojusi susitarimą. Jau buvo paminėta, kad Vietnamas e, po Singapūro yra antroji e, pagal dydį mūsų partnerė, ekonomikos partnerė, pralenkianti Malaziją. 16 metais e, mūsų e, prekybos apimtis siekia 8,3 milijardų eurų ir tas skaičius vis auga. E, taigi turime platformą ir toliau plėtoti prekybos ir vystimosi ryšius. Kalbant apie strateginį šio sustarimo aktualumą, nes reikia matyti šį sustarimą platesnėme kontekste, reikia pasakyti, kad šis susitarimas uh, eksportuotojams ir investuotojams iš ES e, reiškia, kad e, būtent ASEAN ekonominėje bendruomenėje Australija, Naujoji Zelandija, Kinija e, ir kai kurios kitos šalės jau turi dvišalius sustarimus su ASEAN bloko šalimis. Ir jau kaip buvo paminėta, e, tikimasi neužilgo įsigaliosiančio TTP 11 susitarimo. Taigi e, šis susitarimas ES e, ūkinės veiklos subjektams leis ne tik daryti tą patį, ką šiame regione jau gali daryti mūsų konkurentai, bet ir užgrėpti dar daugiau. E, po naujosios kartos sustarimų su Koreja, Japonija ir taip pat Singapūru, e, šis susitarimas, ypatingai Pietričio Azijos regione, po sustarimo su Singapūru, e, šis susitarimas su Vietnamu yra labai svarbus žingsnis plėtojant regioninius susitarimus. Jokios abejonės greta su Singapūro susitarimu, e, susitarimas su Vietnamu yra labai geras atspirties taškas kitiems susitarimams, dėl kurių dabar deramasi su tokiamis šalimis kaip Indonezija, Malazija ir taip toliau, pavyzdžiui. Na ir žinoma, kaip taip pat buvo e, jau paminėta ankstesniuose pasisakymuose, e, reikia matyti platesnę pasaulinė prekybos sistema paremta taisyklėmis, e, kuriai dabar iškyla tam tikra grėsmė. E, e, šis sustarimas leidžia pasipriešinti tai nelabai gerai tendencijai. Ponas viceministras paminėjo keletą pasiekimų, keletą problemų, kurių turime iš tikrųjų. Tai ambicingiausias ir labiausiai plačiausiai apimantis LPS su trečiosiomis valstybėmis. Jis seka po sustarimo su Singapūru. Vietnamas taip pat žiūri į šį sustarimą kaip į tam tikrą e, transformacinį susitarimą. E, Vietnamas pats yra e, tarp savo tikslų nustatęs tam tikras reformas. Jau buvo paminėta, per septynis metus palaipsniui bus E, eliminuoti visi tarifai. Vietnamo atžvilgiu tai užtruks 10 metų, nes e, yra e, tam tikra asimetrija. Dauguma eksporto mokesčių taip pat bus pašalinta, ūkininkai ir mažasis verslas taip pat gaus papildomas naudos. Buvo paminėta, kad valstybės pirkimų taisyklės ne tik kalbant apie infrastruktūrą e, ir žemės ūkį, e, taip pat gaus naudos ir be jokios avienės tai bus naudinga ir ES, ir Vietnamo verslui. E, ši sutartis taip pat atvers e, aukštos kokybės e, investicijas e, abiem kryptim ir tai, žinoma, bus numatyta investicijų sutartyje, dėl kurios deramasi lygiagrečiai. Mes žinome, kad dėl Singapūro sutarties dėl investicijų apsaugos šiuo metu taip pat yra deramasi ten ir e, sustarime su Vietnamu numatomi e, aukštesni investicijų apsaugos standartai. E, tai reikš geresnę pusiausvyrą tarp investicijų ir valstybės vyriausybės teisės siekti investicijų tinkamiausiose srityse. Taip pat e, sustarimas numato tam tikrą investicijų teismo sistemą, e, ginčiams spręsti, e, numatytos saistančios investicijų teismui ir apeliacinio teismo taisyklės. Na ir dabar greta privalumų reiktų pakalbėti ir apie vertybas. Formuojant politiką ES e, visada galvojama, kad investicijos ir augimas neturi e, būti e, plėtojami aplinkos ar kitų standartų sąskaita. Taigi mes taip pat stengiamės išlaikyti aukštus socialinius ir aplinkosaugos standartus šioje sutartyje. Numatoma E, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimas ir taip pat e, e, aplinkos, aplinkosgos agentūros konvencijų nuostatų laikymosi prievalė. ES aiškiai įsipareigoja siekti dialogę su Vietnamu žmogaus teisų E, principų laikymosi. E, taip ir buvo padaryta derintis dėl sustarimo su Vietnamu. 15 e, metų gegužės mėnesį buvo vedamos dėrybos dėl prekybos ir tvaros plėtros, ieškoma kaip E, būsimieji ES ir Vietnamo e, sustarimai įtakos žmogaus teisų padėtį ir tvarę plėtrą Vietname. Aš esu tikra, kad e, ši LPS nulems tam tikrą pažangą darbo sąlygų srityje, paskatins Vietnamą ratifikuoti TDO konvencijas ir taip pat paskatins laikytis e, teisės viršienybės principo. E, taip pat e, leis aktyviau įsitraukti į veiklą piliečių visuomeniai mes ketiname sustiprinti bendradarbiavimo procesą su valdžia, per pačią LPS ar specializuotus komitetus, kurie turės būti sudaryti. Na ir dabar e, trumpai apie kitus žingsnius. E, vykstant e, sustarimų prieimimo procesui, kaip jau minėjo viceministras, jau pradedame galvoti apie tų sustarimų sklandų įgyvendinimą. Dabar iš, vietna, iš vietnamiečių kalbos verčiame šias sutartis į visas oficialiasias ES kalbas. E, tas sustarimas ir tarybai, ir parlamentui bus pateiktas e, artimiausioje ateityje, e, bet taip pat jau vertiname, ko reikia imtis, norint užtikrinti įgyvendinamą ir mes artimai bendradarbiavame su Vietnamo pusė siekdami užtikrinti, kad po sustarimo ratifikavimo e, tuoj pat galima bus imtis įgyvenimo veiksmų. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Panserį, žmogaus teisų komiteto, o paskui e, pietričiosios delegacijos atstovai, o paskui kiti kolegos galės pasisakys. Tam turime 15 minučių. Ponas Panserį, prašom. Pane Lochbiler, šiuo metu e, padėtis, e, žmogaus teisų padėtis Vietname kelia susirūpinimą. Vietnamas nesilaiko įsipareigojimų ir e, daromas spaudimas žmogaus teisų gynėjams, jos bandoma nuslopinti. Jungtinių tautų vyriausybė jau buvo įspėta kad nedarytų spaudimo žmogaus, e, kad nedarytų spaudimo pilietinės visuomenės organizacijoms. Na ir buvo pasinaudota 1927 metų Vietnamo baudžiamojo kodekso 79 e, e, straipsnių kur netgi matyta e, ir įkalimas iki gyvos galvos ir mirties bausmė. Ponas Panseri ir aš esame labai susirūpinę dėl ES ir Vietnamo laisvosios priekybos susitarimo, būtent dėl žmogaus teisių. Tokiuose e, eksportuojančiuose sektoriuose, kaip kad tekstilės sektorius, yra labai prastos darbuotojų darbo sąlygos. Uh, Jiems yra netgi draudžiama burtis į profsąjungą, streikuoti. Panašu, kad ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime yra tam tikrų spragų dėl um, darbuotojų teisų. Na ir taip pat turime pasakyti, kad dabar iš TTP susitarimo pasitraukė uh, JAV, tačiau tam TPP sustarime e, e, Vietnamas buvo įsipareigojęs atlikti tam tikras rekomendacijas. E, taip pat buvo sutarta, kad į Vietnamo nacionalinę teisę iki sustarimo įsigaliojimo turėtų būti perkeltos konvencijos, tada konvencijos, kurių numerė 87, 98 ir 105. Ponas Panseri jums norėtų pateikti klausimą. Gerbiamas ministro pavaduotojau, kaip Jūs manate, ar tos trys e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijos bus perkeltos į nacionalinę teisę dar prieš Europos parlamentui balsuojant dėl šio laisvosios priekybos sustarimo? Taip pat turiu klausimą ir poniai Kenich. Kodėl Jūs e, tų TDO konvencijų e, ratifikavimo ir pagarbo žmogaus teisėms, teisėms nenurodėte kaip iš ankstinių sąlygų šio susitarimo sudarimui. Ponas Lengen, labai ačiū, džiaugiuosi, kad ir aš galiu išsakyti savo poziciją. Esu um, Azijos delegacijos narys Ir man tikrai labai svarbu, kad laisvosios priekybos susitarimu pasiektumėm pažangos. E, daug metų buvo dėrėtasi su Singapūru, dabar baigiame dėrybą su Vietnamu ir tikrai labai svarbu, kad tokiais laikais mums labai svarbu, kad tokiais laikais, kai matome naujovišką pasaulio priekybos politiką, e, būtų sustiprinti priekybiniai santykiai tarp Azijos regiono ir Europos Sąjungos. Na ir šis susitarimas e, galėtų būti ne tik pavyzdys e, susitarimams su Filipinais, Malazija ar Tailandu, su šiomis šalimis darybos vyksta. Uh, Aš noriu dar pateikti tris klausimus. Pirma, dėl dinamiško e, ekonominio vystimosi Vietname. Buvo sakyta, kad e, e, Vietnamo jaunimas darbštus, išsilavinimas, ar dėl tokio susitarimo bus išlaikyti glaudesni santykiai su Vietnamu taip, bet tai mūsų nesustabdo nuo politinės sistemos kritikos. Bet mes negalime e, kištis į, į, į e, vidinę šalies sąrangą. Nors galbūt mums ir nepatinka vienos partijos sistema, kaip kad sakė panelio Hbiler, Europos parlamentas nori šios, šio laisvosios prekybos susitarimo, mes norime jį paremti ir dėl to Mes norime, kad būtų užtikrinta pagarba žmogaus, bet mes norime ir kad būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms, socialiniams standartams. Koks yra darbų kalendorius Vietname? Kokie yra Vietnamo planai? Kaip šį susitarimą ketinama perkelti nacionalinę teisę? kaip vyks dialogas dėl žmogaus teisų, ar įmanoma čia bus pasiekti pažangos, ar bus galima užtikrinti žodžio laisvę, spaudos laisvę ir atskirų asmenų teisės. Taigi ne, e, čia ne viskas taip euforiška. Na ir galiausiai klausimas poniai Kenich dėl tų dviejų susidėrėtų uh, E, susitarimų. Ar manote, kad dėl to netrukus galbūt pavyks e, pasiekti ir susitarimus e, su ištisais regionais? Ar įmanoma bus pasiekti regioninius susitarimus? Oh, please. Dar šeši, septyni nariai norėtų pasisakyti, kalbėtojų sąrašas baigiamas po pusantros minutės. Marija Arena visų pirma. Euh, Dėkoju Aš esu viena iš 32 parlamento narių, kurie rašė laišką Europos komisijai ir mūsų didžiausias rūpestis yra sutarimas tarp ES ir Vietnamo, kuris dėl įvairių dalykų neramina. Pirmiausia, žmogaus teisų klausimas Vietname, taip pat svirškos laisvė, cenzūra, e, teismų nepriklausomumo klausimas, kai kurių profsąjungų darbuotojų įkalinimas Trečias e, Europ... straipsnis sustatė dėl ES veikimo mus įpareigoja visur skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Tad kyla klausimas, ar tas sustarimas, kaip sutartas su Vietnamu, tikrai atitinka Europ... E, trečias straipsnis iš mūsų pamatinės turties. Toliau dar turiu kitą klausimą komisijos atstoviai. Vėlgi yra investicijų skyrius, Ir e, ten kalbama apie tai, kad jeigu Europos, ats, Europos įmonė veikia Vietname ir nesilaiko Vietnamo taisyklių, bus sukurtas atskiras e, tribunolas tokiems atvejams. Tad kiek klausimas, pažiūrėjau, kaip dėl tų profsąjungos darbuotojų, kurie yra įkalinti, ar jie galės ginti savo teisės? Nes panašu, kad mes nenorime ginti profsąjungų teisų, nors norim ginti savo investuotojus. Taigi, uh, Mes štai kalbame, kad e, negalime pasitikėti Vietnamo teismais, kai kalbame apie mūsų investuotojus, bet ne apie šlangus darbuotojus. Taigi yra tokių klausimų dėl žmogaus teisų ir noriu, kad komisija atsakytų. Dėkoju. Dėkoju. Kalba Kirtin Darling. Taip, mūsų klausimai yra taip pat panašus. Aš taip pat pasirašiau minėtą į laišką. Jį pasirašė atstovai iš įvairių frakcijų frakcijų, kurios veikia šiuose parlamento rūmose, prieš Vietnamui įstojant į PPO, Vietnamas įsipareigojo, įgant tam tikrus įsipareigojimus dėl žmogaus teisių, tačiau ką mes girdime iš Vietnamo žmogaus teisų organizacijų ir žmogaus teisų gynėjų, matome, kad prastos dviejus metus situacija bei erdvė, kurią jie turi veiklos vykdymui, mažėja tos erdvės, situacija blogėja daugėja bausmių, baudžiamųjų išpolių prieš žmogaus veikėjus, jų jie ilgiau įkalinami, taip pat jie perkeliami į kitus regionus, nuo, atskiriami nuo šeimų, e, kai kalinami taip pat. Taigi tai dar labiau apsunkina tą jų kalėjimo bausmę. Tad taip pat norėčiau prisidėti prie klausimų, kurie buvo ką tik kelti ir tuomet klausimas komisijai kokius reikalavimus kelia komisija, kad jie būtų patenkinti prieš dar balsavimą parlamente. Ir klausimas Vietnamo vyriausybės atstovams, ką Vietnamas planuoja daryti, ar planuoja veiksmų planą šiais rytyje, nes aš noriu priminti visiems, kad mes girdėjome daug apie tvar plėtrą, darb, darbininkų teisės, tačiau žmogaus teisų klausimo nėra tenais, nekalbam, o man politinės teisės ir Pilietinės teisės yra tokios pasvarbios kaip darbininkų teisės, nes neįmanoma profsąjungoms laisvai veikti, jeigu nėra saviriškos laisvės. Taigi šie laisvių rinkiniai yra neatsim vienas nuo kito. Turbūt vienas būdų, kaip parodyti gerą valią ir įsipareigojimą būtų, tai yra imtis skubių veiksmų, įskaitant ir politinių kalinių išlaisvinimą kur, taip pat e, tų asmenų, kurie siesi su, su, kurie rašė blogus ir kitus. Būtų aišku, jog tikrai įmamasi realių veiksmų, nes nenorime, kad būtų tokia situacija, kai buvo stojant į PPO, kai buvo daug popierių įsipareigojimų, bet mažai realių veiksmų. Dėkoju. Ačiū, pane Grasvander Heinz. Taip, mes pasisakome už e, taisyklėmis pagrįstą prekybą. Šis susitarimas su Vietnamu turėtų būti naujas prekybos susitarimų modelis, e, bet e, man dar kažko trūksta šio susitarimo turinyje. Man atrodo, kad dar čia reikėtų paminėti ir žmogaus teisės, darbuotojų teisės. Mums labai aktualus uh, Klausimas dėl darbuotojų teisų užtikrinimo, apie tai kalbėjome ir su Japonija. Ar tikrai galime tikėtis, kad Vietnamas į tai atsižvelgs? Jeigu e, Vietnamas e, nesilaiko taisyklių, tai e, kokias sankcijas galime taikyti tvarumo skyriuje jokių sankcijų nėra. Kas atsitiktų, jeigu būtų atlikta grubių pažeidimų? Kaip būtų galima reaguoti? Na ir taip pat, kaip būtų galima konkrečiai pagerinti žmogaus teisų padėtį, ką yra pasirengęs daryti Vietnamas, kokį ženklą Vietnamas mums galėtų duoti, leisdamas suprasti, kad rimtai vertina mūsų abejonės. Ačiū. Uh, like to, um... Pane Hautala, dėkoju, aš norėčiau e, paminėti labai konkretų ryšį tarp šio LPS ir vadinamojo laisvanoriško partnerystės sustarimo su Vietnamu. Šiame komitete mes jį taip pat nagrinėjame, aš rengiu pranešimą. Man ši priemonė labai patinka, nes tai yra vienas iš geriausių būdų skatinant, e, e, skatinant legalę E, medienos prekybą ir eksportą tarp šalių ir tai yra vienas iš būdų e, Vietnamui užtikrinti, kad tik tai teisėtai nukirsta mediena bus eksportuojama į ES. At, e, iš esmės mes turime užtikrinti, kad Vietnamas įgyvendins visus teisėkuros pokyčius, kurių reikia, kad miško produkcijos grandinė būtų išvalyta. Aš tikiuosi, kad Vietnamas labai ryštingai ir greitai veiks šioje srityje, nes galime susidarti su situacija, kai laiv, laisvos prekybos sustarimas įsigulės anksčiau. Ir tai bus kliūtis siekiant paskatinti Vietnamą išvalyti medienos tiekimo grandinę. Tai aš viceministroje norėčiau paklausti, kas ketinama e, padaryti. Aš kaip pranešėja dėl laisvanoriško pranešėjo sustarimo noriu paklausti taip pat ir komisijos. Ar tiesa, kad importo mokesčiai e, medienai e, pagal šį susitarimą bus visiškai liberalizuoti. Prašom kalbėkite, sako pirmininkas, teskite. Ar e, e, tikrai yra taip, kad prarasime galimybę e, spręsti teisėtai nukirstos medienos problemą? Pirmininkas, E, dėkui, tikrai turiu griežtai laikytis e, pasisakymams skirto laiko, tas suprantama, visi daug ką turi pasakyti, bet turime daug ir svečių, jiems reikėjo daug pastangų atvykti į šiuos klausimus ir aš noriu ir jiems suteikti galimybę pateikti savo požiūrį į šį susitarimą. Taigi pusantros minutės kiekvienam. Dabar Alesija Moska. Ačiū pirmininkė iš anksčiau pasisakiusių e, kolegų pastabų. E, e, supratau, kad buvo daug kalbėta apie žmogaus teisės, aš tam irgi pritariu. Vis dėlto turime suprasti, kad tas laisvosios priekybos susitarimas yra labai ambicingas ir taip pat ir geopolitiškai svarbus. Tačiau Vietnamo vyriausybė turėtų mums duoti kažkokį ženklą, jog padėtis dėl žmogaus teisų keistis, nes pastaruoju metu e, žmogaus teisų padėtis mums kelia susirūpinimą. Mums kelia susirūpinimą ir darbuotojų teisės dabar panašu, kad Vietnamas žengia žingsnių atgal. Ir mano klausimas štai koks. Kaip ketinate pademonstruoti tą gerą valią konkrečių veiksmų imti šioje srityje? Kiti kolegos jau minėjo konkrečius veiksmus. Uh, Galbūt ketinate keisti nacionalinę teisę arba galbūt ketinate paleisti politinius kalinius arba galbūt keisti teisės aktą dėl kibernetinio saugumo. Pane Forensa. Ačiū, pirmininkė. Na, e, man labai pasisekė, kad prieš mane pasisakė kiti kolegos, ypač e, kolegė Arena ir kolegė Kitan Darling. Uh, Tikrai esu labai dėkinga už galimybę padiskutuoti. Vietnamas yra viena iš šalių, e, kurios per pastaruosius dešimtmečius labai sparčiai augo, jų ekonomika labai sparčiai augo, tačiau e, šioje šalyje yra dar daug e, socialinės neligybės kenčia ir aplinkos apsauga. Mes esame susirūpinę dėl laisvosios priekybos zonų. E, e, esame susirūpinę, kad ten, būtų gaminami, kad ten bus gaminami prastesnės kokybės gaminiai, kad kenties aplinka. Ir mums kila klausimas, ar iš tikrųjų tos naujos zonos yra prasmingos, ar ten bus paisoma tų pačių darbo teisės, aplinkos apsaugos standartų. Taigi, mums taip pat irgi įdomu, uh, ar Vietnamas ketina ratifikuoti e, TDO konvencijas, ypač konvenciją, įskaitant konvenciją dėl laisvės burtis į profsąjungas. Mums svarbu, kad būtų ginamos darbuotojų teisės. Taip pat norime, kad būtų patvirtintas naujos, naujas darbo kodeksas, ką ketina daryti e, Vietnamo vyriausybė dėl Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų. Na ir dar turiu daugiau pastabų. Kas atsitiktų, jeigu nebūtų paisoma nuostatų, kurios yra tvaraus vystimosi skyriuje? Ačiū. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Pratesant uh, klausimus, kuriuos uždavė kolegos socialistai, aš noriu paklausti apie transatlantinę partnerystę, vadinamą CPP E, taigi, kalbant apie taikymo srity, e, kuris iš susitarimų savo taikymo sritimi yra platesnis, e, ypač aplinkosaugos srityje. Na, o kalbant apie skirsnį dėl tvaraus vystimosi, ar yra pasaulyje kokiu nors precedentų, tame tarpe ir kai kalbam apie ginčių sprendimą. Toliau Kalbant apie produktų kilmės taisyklės, kaip mes galime sakyti, kad e, mes nesame tokie e, dosnus e, drabužių pramonės produkcijos atveju, lyginant su dabartinė bendraja lengvatų sistema. Toliau paskutinis klausimas. E, daug gerų dalykų apie Vietnamą galiu pasakyti, bet to nepasakyčiau apie demokratiją ir apie teisės viršinybę. E, atsižvelgiant į tai, BLT žinoma yra mm, ypatingai svarbu, bet e, atrodo, kad investuotojas teks pasirinkti arbitražą iš sąrašo, kurį pateiks Vietnamas. Aš manau, kad e, investuotojas turi turėti laisvę pasirinkti. Dėkoju, dabar gal jau e, suteiksiu žodį mūsų e, prelegentams, gal ir atvirkščia tvarka. Tai poniai König pirmiausia žodis. Dėkoju, pasitengsiu glaustai kalbėti. E, E, deja, tai reikš, kad ponai e, viceministrui daugiau teks e, iššūkių. Taigi, dėl. Iš tikrųjų, visi turbūt žinome, kad tobulos situacijos nėra ir dėl žmogaus teisų, tai taip pat pasakytina ir šiuo atveju mes turime kalbėti apie tendencijas, apie tai, kaip galime sustiprinti teigiamas tendencijas žmogaus teisės rytyje, ypač kai kalbame apie prekybos sutarimus, kur kalbame apie aplinkos saugas problemas, e, žmogaus teisės, darbo, darbuotojų teisės ir taip toliau. E, kalbėdami apie žmogaus teisės naudojame visas priemonės. Tai nėra izoliuotas dalykas. Mes stengiamės, kad būtų gyvendinta e, tai, dėl ko buvo susidėrėta. Stengiamės tai padaryti partnerystės susitarime ir e, stengsimės tai įgyvendinti pagal priekybos susitarimą. Žinoma, klausomės kolegų iš išorės veiksmų tarnybos ir iš mūsų uh, atstovybės e, Vietname, stengdamėsi įgyvendinti plačią mūsų politiką šioje srityje. Kalbant apie e, darbuotojų teisės, signalai iš Vietnamo e, aiškiai rodo, kad yra susidomėjimas ir ketinimas ratifikuoti tas konvencijas. Aš manau, kad viceministras prie to dar grįž. Ir mes iš tikrųjų uh, stengiamės stebėti situaciją, stengdamės įsitikinti, kad e, užtikrintume testinį darbą, e, ratifikuojant dar neratifikuotas konvencijas. Taigi mūsų e, bendrasis tikslas yra pasiekti apčiuopiamų rezultatų, bet aš kaip ir minėjau, viskas juda E, yra dinamiška, per vieną naktį, per vieną dieną visko pasiekti neįmanoma ir mes tikimės pasiekti rezultatų ir kalbant apie TDO konvencijas. Dėl prekybos ir tvaraus vystimosi skyriaus, tai jis yra platesnis negu panašus skyrius CCCPT e, sutartyje į detalės nesileisiu, apie tai daug kartų esame diskutavę, taip pat matote, tai atspindėta 15 punktų darbo plane. E, ten daug akcentuojama būtinybė ratifikuoti TDO konvencijas, suteikti daugiau galimybių e, piliečių visuomeniai E, taip pat e, suteikim daugiau dėmesio klimato problemams. Ir e, džiaugiuosi sakydama, kad mes turime labai aiškius įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus sustarimus šioje laisvosios prekybos sutartyje. Dėl kitų aspektų iš tikrųjų importo mokesčiai E, medienai bus liberalizuoti. E, Vietnamo pusė yra įsipareigojusi savo, e, savo įsipareigojimus vykdyti. Tiesą sakant, savo sverto galimybių neprarasime dėl to, kad pradėsime taikyti tas tarifų eilutes. E, dėl to, kad e, Vietnamas bus ir toliau suinteresuotas e, užtikrinant, kad e, būtent tvari mediena Europą pasiektų kiek galima greičiau. Ir kuo greičiau tai įvyks, tuo greičiau galėsime pradėti stebėsenas darbą. Ir galiausiai E, atsakant į klausimą, ar turime pavyzdžių, kai sankcijos buvo panaudotos e, dėl e, priekybos ir tvaros vystimosi nuostatų nesilaikymo, tai reikia pasakyti, kad kol kas nebuvo pademonstruota, kad ryšys tarp dėl tų nuostatų nesilaikymo e, ir prekybos ar investicijų. Tai reiškia, kad e, iššūkiai ir sankcijos, e, jeigu tokių būtų imtasi, nebūtų pasiekusios reikiamo rezultato. Būtent todėl komisija ir siūlo tokią sistemą įgyvenimo E, skyriuose yra labiau tinkami e, tikslui pasiekti. E, mes skatiname bendradarbiavimą su piliečių visuomenė, su ekspertų grupėmis. Galbūt ne visus tai tenkina, bet būtent toks yra mūsų pokalbių rezultatas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir visus e, klausimus ir visas pastabas, kurie buvo užsakyti. Na, aš nežinau, ar man pavyks labai greitai juos atsakyti, nes klausimų yra labai daug. Pastengsiu viską kuo geriau paaiškinti. Pirmiausia, darbo klausimai. Viet... Vietnamo atveju pirmą kartą į prekybos sutarimą įtrauktos nuostatos dėl pamatinių darbo teisių įgyvendinimo ir skatinimo. Taip pat ir TDO konvencijų. Ir yra nustatyta, jog Vietnamas turi daryti nuolatinės pastangas, kad būtų galima įgyveninti tas konvencijas, kurios neratifikuotos. Ne, ne Nuo tada, kaip jau sakiau, mes pasirašėme e, sustarimą dėl visos prikybos Raimė vandenino regione CPTPP Norėčiau pasakyti, kad CPTPP sustarime nėra nuostatų, kurios reikalautų kokiu nors teisėkuros pakeitimu prieš įsigaliojant CPTPP. Taigi, nors vis tik dar nepasirašytas sustarimas tarp ES ir Vietnamo laisvos prikybos, Vietnamas vis tik ir rimtai žiūri į savo įsipareigojimų įgyvendinimą, kurie numatyti šios starties skyriuose. Pirmiausia, po EVFTA, tai yra ES ir Vietnamo laisvos prekybos e, starties sudarimo, Vietnamo vyriausybė jau ėmėsi darbų, kad būtų ratifikuotos visos TDO konvencijos, kurios dar neratifikuotos Vietnamo nacionalinė asamblėje. Norėčiau nu, paminėti, kad iš aštuonių TDO konvencijų Vietnamas penkias jau ratifikavo, liko trys ir mes turime planą, kaip skatinti ratifikavimą. Tame plane numatyti konkretus žingsniai, ką vyriausybė turi daryti plane taip pat numatytas ir informacijos platinimas, e, tarptautinių principų įtraukimas į nacionalinę teisę bei taip pat pajėgumų kūrimas vyriausybėje. Taip pat yra vyriausybės pasiūlymas nacionaliniai asamblėjai iš esmės peržiūrėti Vietnamo darbo kodeksą, kad Vietnamo teisė ir praktika būtų priderinta prie tarptautinės praktikos, įskaitant TDO praktiką. Tikimės, kad peržiūrėti įstatymą Nacionalinė asamblėjai bus perduoti gruodžio, e, atsiprašau, gegužės mėnesį ir įgyveninti kitų metų lapkričio mėnesį. Dabar vyriausybė su TDO ir kitų rėmėjų pagalba rengia planą. Ir tai yra jau patvirtinusi Nacionalinė asamblėja. Taigi, nors laisvos prekybos sutarimas su ES dar ne, nepasirašytas, tačiau mes jau ėmėme žingsnių e, įgyventos įsipareigojimus, kurie prisimami pagal tvarios plėtros skyrių. Toliau, aplinkosauga. Na, labai didelė tema, pasitengsiu labai greitai tai aptarti. Vietnamas skiria labai daug dėmesio aplinkos apsaugai. Į tai atsižvelgiama plėtojant mūsų ekonomiką. Mes esame prieėmę aplinkos saugos įstatymus, dar tai padarėme 93 metais. Ir e, vyriausybė yra parengusi žalio, žalio augimo planą. To, po to 2016 metais Vietnamas prisidėjo prie kitų šalių ir vėliau taip pat patvirtino Paryžiaus tarimus. Laisvos prekybos tarimas su ES padės Vietnamui eiti toliau. Atitinkamas skirsnis numato, kad prekyba nedarys žalos aplinkos apsaugai. Ir tame skyriuje Vietnamas įsipareigoja visapusiškai ir veiksmingai gyveninti daugia šalius aplinkosaugos tarimus, kurie yra ratifikuoti įskaitant ir starimus dėl klimato kaitos, taip pat ir Paryžiaus starimą ir taip pat e, starimus dėl nykstančių rušių ir bioįvairovės. Mes esame įsipareigoję neaukoti aplinkos vardan e, investicijų. Atkreipsiu dėmesį, kad kita, e, to nėra CPTPP. Taigi tai rodo, kad mūsų vyriausybė prisima naujus pareigojimų dėl aplinkosaugos. Toliau dėl nelegalaus e, miško kirtimo. Mūsų vyriausybė yra pasiryžusi kovoti su nelegaliu miškų kirtimu ir todėl mūsų šalis yra vienintelė regione, kuri nutarė pasirašyti laisvos prekybos tarimą su Europos Sąjunga, nes e, tai yra ir įrodymas, kad mes norime atsisakyti nelegalaus miškų kirtimo. Taip pat pasakyčiau, kad e, yra didinamas informatumas verslo bendruomenėje Vietname apie tai, kaip bus, kaip bus e, įgyvendami tikimi sustarimai. Tikimės, kad tai duos gerų vaisių artimiausių metų. Toliau, paskutinis dalykas - žmogaus teisės. Jūs kalbėjote labai daug apie žmogaus teisės. Pone Kurtin, dar link norėčiau uh, patvirtinti, kad e, mes e, nedarėme įsipareigojimų dėl žmogaus teisų sto, stodami, rengdami šį pasirinkimą. Tad TDO su to nesisėja. Taigi mes įsipareigojimų žmogaus teisų srityje nesame e, priėmę. Dabar dėl konkrečiai ES ir Vietnamo laisvos prekybos sutarimo. Reikia tai galvoti, kad tai yra platesnė bendrabiavimo sistemos dalis tarp ES ir Vietnamo. Tai yra plačios sistemos dalis, todėl mes manome, kad e, galima bus gerinti kai kuriuose srityse bendradarbiavimą. Ir taip pat mes žinome, kad priekyba gerina tvarios plėtos rezultatus Vietname. Būtent todėl mūsų vyriausybė patvirtino ekonomos plėtros darbo tvarkę ir ten numatomi yra numatos skaidrumas ir bendravimas su suinteresuotomis šalimis. Na, dėja, aš esu tik priekybos darybininkas, kaip kiti priekybos darybininkai visame pasaulyje. Aš, na, negaliu komentuoti žmogaus teisų klausimų, nes jie nėra mano kompetencijos dalykas. Nebejoju, kad kolegos Vietname ir ES, skaitant ir ambasadorių, kuris e, dalyvauja šiame posėdėje, galės geriau nupasakoti esamą situaciją, kaip mes bendradarbiavame pagal bendradarbiavimo sutarimus ir kitus sutarimus. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, jeigu ne, tuomet prašau atleisti. Puiku, dėkoju, dėkoju gerbiamam viceministrui už šiuos atsakymus ir reakciją į, į, į klausimus, kur uždavė valst... parlamento nariai. Baigėme pirmą klausimų dalį, dalį, o toliau antroje dalyje dalyvaus penki ekspertai, kurie pateiks požiūrius iš labai skirtingų perspektyvų. Tikiuosi, kad visi penki ekspertai jau atvyko ir galėsime tvariai padiskutuoti. Pirmiausia, ponas Nikola Odie, Europos prekybos rūmų atstovas Vietname. Iki šešių minučių steiksime laiko jam pasisakyti. Uh, anyway. Ačiū. Šešios minutės, tikiausi dešimties. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė garbė parlamento nariai, garbus e, vice ministrė. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiame posėdyje. Aš atstovauju Europos prekybos rūmus, Ir norėčiau pirmiausia pasakyti dėl TDO. Per 30 metų jau, 13 metų jau užsimu teisę Vietname ir konvencija bus ratifikuotos 1920 metais. Taigi jau daugiau metų užsimu teisę Vietname ir atstovauju mūsų prekybos rūmus, ten tai mes turime per tūkstantį narių. Na ir taip pat turiu pasakyti, kad e, e, mažos vidutinės įmonės visi mūsų rūmų nariai remia tokį susitarimą. Svarbu suprasti, kas mes yra. Prekybos rūmų nefinansuoja Briuselis ar Europos komisija, mūsų nefinansuoja ES delegacija ar Vietnamo vyriausybė, mūsų nefinansuoja e, prekybos ministerija, mes esame nepriklausomi. koks yra mūsų institucijos tikslas. E, mes norime, kad Vietnamas taptų draugišką, palankę verslui šalimi. Būtent to mes ir užsijėmame per pastaruosius 20 metų nuo pat mūsų įsisteigimo. Mes kalbame e, Europos balsu. Mes, mūsų e, prekybos rūmose yra 16 atskiriems sektoriams skirtų komitetų. Ponas Hain, atleiskite, kad mes kalbame kartais griežtų balsų, bet mes atstovaujame tūkstantį narių. Mūsų balsas pats garsiausias, nes mes esame įsikūrę vairiose e, Vietnamo miestuose, ne vien tik tai sostinė, bet ir kaimo vietovėse. Kai yra statomas kažkoks tai fabrikas, drabužių fabrikas, tai jis dažniausiai statomas ne sostinė, bet kažkur kaime. Štai, pavyzdžiui, Haifong miestas, svarbus uostas ir taip pat ten yra daug įmonių. Mes turime e, būstinę ir ten turime būstinę ir centrinėme Vietname. E, taip pat ir Bingzong yra dar, vienas, e, dar viena mūsų būstinė, kur yra e, drabužių, batų fabrikai. Na ir mums svarbu, kad būtų tinkamai gyventinti visi laisvosios prekybos sustarimo aspektai kartą ar du kartus per metus mes skelbėme vadinamąją baltąją knygą. Mes palaikome nuolatinį dialogą su prekybos ministerija, taip pat ir su kitomis Vietnamo institucijomis. Uh, Mums svarbu, kad ir Vietname būtų skleidžiamos europietiškos vertybės, kad jas suprastų Vietnamo ministerijos. Aš Vietname dirbu jau apie 30 metų ir mačiau, kaip sparčiai keitėsi Vietnamas. E, 99 metais, 89 metais Vietnamas nusprendė atverti savo duris įmonėms. Aš atvykau po keletą metų ir tikrai galiu pasakyti, kad Vietnamas e, labai daug pasiekė. Vietnamo ekonomika auga apie 6 procentus per metus. Apie 50 procentų e, gyventojų 93 e, metais uždirbdavo apie E, pusantro dolerio per dieną. Dabar tokių žmonių yra tik 3 procentai. Kai aš atvykau į Vietnamą, apie pusę namų ūkių jau turėjo elektrą. O dabar e, praktiškai kiekvienas namas Vietname turi e, elektrą. Jeigu nuvyktumėm į kokius atokiausius kaimelius Vietname, tarkime, pietų Vietnamą, pamatytumėt, kad ten namuose yra elektra, vaikai eina uh, į mokyklą, kad yra užtikrinama ir sveikatos apsauga. E, e, Baigia mokyklą, vaikai išvyksta studijuoti į Hanojų. E, iš tikrųjų labai išaugo ir BVP nuo 400 dolerių 98-aisiais iki beveik 2000 dolerių dabar buvo pritraukta daug tiesioginių užsienio investicijų, tikrai puikūs pasiekimai. Vietnamas yra e, sudaręs 16 laisvosios priekybos sustarimus su 56 pasaulio ekonomikomis. Kita e, savaitė e, į Briuselį atvyks ir dar vienas Vietnamo ministras. Noriu pasakyti, kad Samsung įmonė labai daug investavo į Vietnamą. Samsungas investavo praktiškai tiek, kiek visa Europos Sąjunga. Kaip jau sakiau, prekybos rūmai atstovauja apie tūkstantį narių, bet yra, pavyzdžiui, Korejos priekybos rūmas yra apie 10 tūkstančių narių ir jie tikrai daro didelį spaudimą. Vietnamo ministras pirmininkas Jie kreipiasi Vietnamo ministrą pirmininką, prašo dar plačiau atverti duris tam, kad e, Koreja galėtų dar daugiau investuoti. Aš jau net nekalbu apie investicijas iš Kinijos. Esu tikras, kad jūs e, žinote, kokią politiką vykdo Kinija, bet mes turime bendrą um, sieną su Kinija. Na ir tikrai Mes matome, kad dabar po 30 metų, tų metų, kai aktyviai veikia ES, dabar matome, kad vis labiau aktyvėja Koreja, Kinija. Šios šalis vis daugiau investuoja į e, Vietnamą. Dėl to tikrai mes remiame EF, EVFT. Baigėsi man skirtas kalbėjimo laikas, tai dar pridursiu, kad mes glaudžiai bendradarbiaujame nuo 2012 metų su prekybos ministerija dėl e VFTA prekybos susitarimo. Dabar dėl e, PPO. Mes tikrai norėtumėm, kad, ir, kad būtų įvertinta, ko dar trūksta e, VFTA laisvosios prekybos susitarime. Ir taip pat tikiuosi, kad bus įgyvendintos TDO konvencijos. Ačiū. Yeah, I think, I think you... Aš manau, kad e, būtumėte išrinktas į šį parlamentą. Pone Karen Kurtis iš Tartautinės darbo organizacijos ir ji pateiks šios institucijos požiūrį į laisvosios prekybos sustarimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš noriu padėkoti TDO, e, ačiū, kad pakvietėte e, mūsų instituciją į šią diskusiją. Keletą minučių norėčiau pakalbėti apie tai, kaip TDO e, mato šio susitarimo privalumus ir vertybės, žvelgiant TDO akimis. Iš jūsų klausimų supratau, kad puikiai žinote apie TDO ir jos darbo tvarkę, bet galbūt netiek daug žinote, kaip TDO per pastarus metus dirba su Vietnamu. E, Vietnamas vėl įstojo į e, TDO 92 metais ir nuo to laiko nuosekliai ratifikuoja TDO konvencijas. 2003-aisiais atidarėme savo biurą e, Vietname ir nuo to laiko visą laiką dirbome su vyriausybė siekiant e, ratifikavimo ir e, siekdami, kad Vietnamas laisvanoriškai prisimtų savo įsipareigojimus. Minėta, kad e, Vietnamas yra ratifikavęs penkias iš aštuonių svarbiausių TDO konvencijų, tai vidurkis tame e, regione. E, ratifikavo taip pat ir 3 iš 4 e, val, valdymo konvencijų, taip pat tarptautinė darbo konvencija. Kaip viceministras paminėjo, TDO remia vyriausybę šiame procese, e, siekdama, kad kuo geriau būtų įgyvendinamas ratifikuotas konvencijos, bet taip pat, kad būtų ratifikuojami ir kiti tarptautiniai darbo standartai. Sutelkiant dėmesį, aišku, į TDO konvencijas visų pirma. E, mes e, ieškome galimybių intensyviau draugės su vyriausybė įgyvendinti šią darbo tvarkę. Jau daug metų TDO dirba su vyriausybė, e, e, e, remdama darbo kodekso parengimą, kad jis atitiktų tarptautinius standartus. Dirbame su socialiniais partneriais, užtikrinant pagrindinės darbo teisės ir užtikrinant, kad tie esminiai darbo standartai taptų konkrečia praktika. Mes taip pat siekime kad e, pramoninių santykių, darbo santykių mechanizmai e, kuo labiau atitiktų tarptautinius standartus. Taip pat siekime, kad e, būtų plėtojamos institucijos ir paslaugos, kurios leistų modernizuoti darbo teisės mechanizmus kad būtų dirbama įmonių lygių, kad atsirastų erdvė e, e, veikti profsąjungoms ir kitoms organizacijoms, kad jos veiktų e, tvariai. Mes prisidedame prie e, trišalių partnerių e, gebėjimų stiprinimo, mes e, padedame e, veikiant įmonių e, lyg, lygmenių konkrečiuose sektoriuose. TDO e, veikia trijose strateginėse srityse, e, paremant Vietnamo e, globalaus integravimosi darbo atverkė ir siekiant tvarios, tvaraus augimo. Visų pirma, kalbama apie darbo rinkos valdymą, užimtumą ir socialinę apsaugą ir socialinį saugumą mes e, toliau susitelkime ties CSR, tai yra aišku laisvos prekybos sutarčių svarbus elementas, nes leidžia tinkamai įgyvendinti e, darbo teisės principus ir standartus e, žemiausiame lygmenyje. Mes stengiamės užtikrinti, kad darbo standartai, esminiai standartai būtų įgyvendinami visoje valstybėje. E, mes skatiname taip pat e, tinkamą e, dialogą medienos ir maisto perdirbimo pramonėje. Mes siekiame, kad Vietnamas laikytųsi 92, 98 metų TDO deklaracijos principų, Tai pareikalaus peržiūrėti darbo kodeksą ir priimti bei e, ratifikuoti e, likusias TDO konvencijas. Priimus e, šitą kodeksą kitais metais, kaip viceministras ir minėjo, galime tikėtis 98-osios konvencijos ratifikavimo Priminsiu, kad 98 konvencija E, e, yra skirta užtikrinti, kad profsąjungų nariai e, bus nediskriminuojami ir jų teisės bus užtikrintos įmonių lygyje. Aš manau, kad pažangiai taip pat Vietname žiūrima ir į kitas konvencijas. TDO dirba draugės su vyriausybė visame šiame procese siekiant pilnos asociacijų laisvės E, mes įgyvendiname visą virtinę projektų, tame tarpe ir ES finansuojamų projektų, kurių tikslas eliminuoti diskriminaciją ir vaikų darbą. E, čia siekiame socialinių partinių paramos. Ir e, pabaigai norėčiau pasakyti, kad tvaraus vystimosi skyrius E, prisideda prie pasiekto pagreičio įgyvendinant TDO darbo tvarkę. E, likusių e, TDO konvencijų ratifikavimas yra labai svarbus ir palaiko tą pagreitį bei yra stimulų. Reikia pabrėžti Vietnamo vyriausybės aišku supratimą, kad e, pagrindinių darbo teisių pažeidinėjimai neatneš e, vyriausybei ir valstybei jokių privalumų. Dėkoju. Norėsiu dabar tik žodį ponai Nguyen Kwang, žmogus teisės ekspertų iš Vietnamo ir labai džiugas galinas jis pasveikina atvykus. Pone pirmininkė, jūsų ekscelencijos, ponai ir ponios Dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šis klausimus. Šiandieną aš apsiribosiu tik tais žmogaus teisų ir demokratizacijos klausimais. Kiek jie siejasi su laisvos pirkybos sutarimu. Pirmiausia, norėčiau atkreipdėmėsi į du faktus, o po to išsakysiu penkias pastabas ir tada išsakysiu tris rekomendacijas. Pirmiausia, faktai. Laisvos prekybos sustarimo tekstas jau yra aptartas ir studijuoju sustarta po ilgų dėrybų tarp ES ir Vietnamo. Antras faktas. Žmogaus teisų situacija Vietname yra prasta ir prasos keletą metų ji toliau blogėjo. Mano pastabos. Yra daug įrodymų, kad demokratija gerina žmogus teisų padėtį. Ir čia turime taip pat istorinės ir empirinės medžiagos, kaip sėkmingas perėjimas prie demokratijos yra tikrai svarstytinas dalykas. Pirmiausia. Modernizacijos studijos rodo, kad modernizacijos procesai sukuria struktūrinės sąlygas, kurios yra palankės demokratizacijai bei naujų demokratijų konsolidacijai. Antras dalykas. Kad demokratizacijos procesas būtų sėkmingas, jam reikia atitinkamo socialinio judėjimo. Kitaip sakant, Reikia gyvybingos pilietinės visuomenės. O gyvybinga pilietinė visuomenė skatina laikyti žmogaus teisų. Trečias dalykas. Laisvas prikybos tarimas, taip pat ir TPP ir CPTPP sustarimai nu, reikalauja, kad Vietnamas ratifikuotų pamatinės TDO konvencijas konvencijas, kurių numerio 87, 98 ir 105. Visa tai veikia žmogaus teisų situaciją. Žmogaus teisų situaciją ir pokyčius Vietname. ES valstybės narės žino geriau negu kas nors kitas, kokį poveikį turėjo Helsinkio susitarimų įgyvendinimas. Starimo pasirašytas 25 metais, 1925 metais. Ir kaip tai paveikti, paveikė visuomenių raidą rytų Europoje 8 ir 7 dešimtmečiuose ir kaip tai pagerino žmogaus teisų padėtį rytų Europoje. Bei kad tai paskatino demokratizacijos procesus 1989 metais. Nors laisvos prekybos sutarimas ir nėra sutoltas ties demokratijos ir žmogaus teisų klausimais, taip kaip Helsinkio sutarimai, tačiau laisvos prekybos sutarimas turės panašų poveikį Vietnamo demokratizacijai ir žmogaus teisų gerėjimai. Ketvirtas punktas. Laisvos prekybos sutarimas pozityviai paveiks Vietnamo gyventojų ekonominės teisės, ekonominės teisės taip pat yra laikoma žmogaus teisų dalimi. Penktas dalykas. Mokslininkai bendrai sutarė, kad integracija į pasaulinę, į pasaulio rinkas padidins tarptautinį spaudimą ir to spaudimo poveikį. Jeigu bus ratifikuotas laisvos prekybos sutarimas, tuomet ES turės daugiau galimybių spausti Vietnamą per tolesnes darybas ateityje. Šie, šios pastabos taip pat siejasi su labai svarbiais uh, geopolitiniais aspektais, kurių kol kas nepaminėjau, bet norėčiau pridurti. Laisvas prekybos sutarimas gali padėti Vietnamui sumažinti priklausomybę nuo didžiosios kaiminės. Dabar norėčiau perėti prie rekomendacijų. Visos paminėtos penkios pamokos žemė laisvos prekybos tarimo ratifikavimą. Taigi štai kokios būtų mano trys rekomendacijos. ES turėtų užtikrinti, kad Vietnamas pasirašytų ir ratifikuotų tas 1003 pamatinės TDO konvencijas. Ir labai džiugiuosi išgirdęs, kad Vietnamas jau turi tokį planą. Taip pat turint galvoje, kad sutarimas su JAV ir taip pat Ramio vandenino susitarimas e, buvo dar griežtesnis šiais klausimais. Spalis 7 dieną Vietnamo premjeras pasakė, kad Vietnamas pietoms kelias savaitės ratifikuos CPTPP susitarimą. Taip pat Vietnamas ir Japonija kviečia JAV grįžti į TPP susitarimą. Tai reiškia, kad ES parama Vietnamui bus labai sėkminga ratifikuojant sustarimus. Šiuo metu rūpjūčio 6 dieną jau buvo paskatinta Vietnamo nacionalinė asamblėja kuo greičiau ratifikuoti šias konvencijas. Buvo raginta tai padaryti per spalio mėnesį. Antroji rekomendacija. Vietnamo nepriklausomas pilietinės organizacijos turi būti įtrauktos į laisvos prekybos starimo stebėjimo mechanizmus, įskaitant ir prekybos bei tvaraus vystimosi grupė ir e, vidos patarėjų grupė. Trečioji rekomendacija. ES turi numatyti naujų mechanizmų arba gerinti esamus mechanizmus pagal straipsnį X17 antroji dalis iš Lietuvos prekybos sutarimo ir taip pat pagal 50 straipsnį iš PCS e sutarimo, kad būtų užtikrinta, jog jeigu Vietnamas įgyvens savo įsipareigojimą pagal minėtą sutarimą, tuomet laisvos prekybos sutarimas buvo suspenduotas. Ir visą tai priklauso tik nuo ES, todėl jums lengva tai įgyvendinti. Kai šios rekomendacijos bus įgyvendintos, nepriklausoma Vietnamo pilietinė visuomenė galės jaustis tvirčiau ir galės tvirčiau paremti ES ir Vietnamo susiprikybos sustarimą. Galiausiai norėčiau pasinaudoti progą paminėti politinį kalinį Vietname. Tai yra labai, dabar labai geras laikas išlaisvinti Tran Hyun Dik Chek, kuris yra vienas žymiausių Vietnamo politinių kalinių. Jis nesiniai parašė laišką iš kalėjimo ir ponas Tuk, kuris buvo sėkmingas verslininkas išsakė paramą laisvos prekybos sutarimui, sakydamas, kad tai yra proga modernizuoti Vietnamą ir sumažinti Vietnamų neigiamą poveikį iš priekybos karo, kas vyksta tarp JAV ir Kinijos. Jis dabar kali devintus metus iš, yra nuteistas 16 metų. Taigi dabar yra puikus laikas Vietnamo vyriausybei išleisti poną Tanhun Duktak ir e, išlaisvinęs jis yra žmogus teisų aktyvistas ir puikus verslininkas. Tikrai švaistomas jo talentas kalėjime. vis tik matome, kad yra didžiulis skirtumas, tad vis tik vyriausybė prašo iš jo didelių de, e, nuolaidų. Vyriausybė prašo jo prisipažinti. Labai dėkui, dėja turėjau paprašyti e, jūs pabaigti savo pasisakymą. E, žinau, kad jūs atkeliavote tolimą kelią pas mus, e, bet kuriu atveju labai ačiū už jūsų pasisakymą. E, Pone Anja von Moltke yra e, Junktinių tautų Trade and Hub Unit atstovė. Prašom, žodis jums. Dėkoju ir ačiū už e, pakvietimą atvykti. Junktinių tautų aplinkos atstovams į jūsų klausimus. Mes dirbame su Junktinių tautų tvarios plėtros darbo tvarkė paminėsiu apie mūsų Environment and Trade Hub veiklą ir e, pakalbėsiu apie konkrečią Vietnamo situaciją ir apie galimybės ir iššūkius, kuriuos mes matome e, naudojant e, šį laisvos prekybos susitarimą e, ir e, gerinant e, aplinką. Taigi e, mes e, siekiame, kad e, prekybos ir aplinkos e, politikų būtų geresnė dermė. E, čia remiamės tvarios plėtros tikslais įvairiuose e, konkrečiuose srityse, tame tarpe, kai kalbama apie e, prekybos nuostatas, e, koks yra ryšys tarp e, aplinkos ir prekybos politikų. Na, visų pirma, laisvos prekybos sutartys yra skirtos skatinti ekonomikos augimą, ir to e, augimo pasiekmes gali daryti tam tikrą spaudimą aplinkai. Taigi mes turime užtikrinti, kad tas spaudimas aplinkai būtų minimalizuotas, bet tuo pat metu, kad tas, e, ta priemonė būtų naudojama kaip e, pozityvi priemonė, padedanti stiprinti aplinkosauginius standartus ir e, E, suteikėt galimybę didinti valstybės e, gebėjimus aplinkosaugos rytyje. Mes esame parengę tam tikrą e, tvarumo priemonių krepšelį dėrybininkams. Jo tikslas yra padėti gery, dėrybininkams suburti aplinkosaugininkus drauge ir užtikrinti, kad priekybos susitarimuose tie dalykai bus tinkamai atspindėti. E, yra įvairūs būdai, kaip susitarimuose aplinka gali atsispindėti, gali būti atskiros nuostatos. E, bet taip pat ir e, e, tai gali būti atspindėta ir kitose skyriuose, kurie gali turėti įtaką aplinkai. Apskritai aplinka e, laisvosios prekybos sutartyse vis labiau ir labiau atspindima. 80 maždaug procentų visų tokių sustarimų jau turi uh, aplinka paminėta. E, apskritai e, susitarimuose vidurkis yra turėti 60 nuostatų, tad šiuo konkrečiu atveju tokių nuostatų yra 122. Paminėsiu keletą e, iššūkių ir galimybių, kalbant konkrečiai apie susitarimą su Vietnamu. Vietnamas biologiškai biologiškai e, yra labai įvairovė pasižyminti valstybė, ten apie 10 procentų visų pasaulio rūšių gyvuoja. E, e, Vietnamas yra ypač paveikus klimato kaitos atžvilgių susiduria su didelėmis problemomis susijusiomis su uh, atliekomis, e, ypač dėl sparčios industrializacijos. E, mes e, matome, kad tuo pat metu vis daugiau panaudojama atsinaujinančios energetikos, geriau tvarkomasi su atliekamu, atliekomis ir tada reikia pagalvoti, kaip skatinti būtent pozityves tendencijas, tuo pat metu eliminuojant neigiamas. Viceministras paminėjo teisėkuros mechanizmus, kurie egzistuoja, bei reikia pasakyti, kad Vietnamo priimti planai yra labai ambicingi, e, yra labai aiški vizija iki 2050 metų. E, Vietnamas kuria e, savo sistemą miškininkystės e, srityje ir e, yra įsipareigojęs pagal Paryžiaus susitarimus. E, Vietnamas yra ratifikavimas visą virtinę aplinkosauginių konvencijų, nors čia iškyla nemažai iššūkių. Vietnamas pereina iš mažai išsivyščiusios į vidutinio lygio uh, vidutinio išsivystimo lygio e, valstybės kategoriją, tai reiškia, kad vis mažiau ir mažiau lėšų e, gali tikėtis paremant tūkstantmečio tikslus. Kalbant apie konkrečius e, tvarumo rodiklius Vietnamui, tai tvarumo poveikio vertinimas buvo atliktas prieš keletą metų, metų rengiant ASEAN susitarimą ir kai kurie uh, iš e, rezultatų yra aktualūs ir šiame susitarime. E, Stengimasi sustiprinti ekonominę veiklą gali privesti prie žuvų išteklio e, pernelik didelio panaudojimo, vandens taršos ir tai gali prisidėti ir prie prastesnės sveikatos, būtent dėl vandens užterštumo ir neteisėto uh, miškų kirtimo. Vietnamui teks spręsti šias problemas. Tuo pat metu, kaip aš minėjau, labai svarbu šį susitarimą matyti kaip labai teigiamą aplinkos politikos priemonę e, įgyvendinant e, daugiašalius aplinkos susitarimus e, ir plėtojant kitas paslaugas. E, nesileisiu į smulkmenas, taupydama laiko, pasakysiu tik tai, kad LPS yra puikia galimybė ES e, artimiau bendradarbiauti su Vietnamu, kuriant naujas ekologiško augimo ir eksporto galimybės, kuriant e, aplinkai palankes darbo vietas prisidedant prie daugia šalių aplinkos sustarimų įgyvendinimo, tai labai svarbu ir e, e, kurti dialogą su e, visuomenės įvairiomis e, e, grupėmis, tame tarpe aplinkosaugininkų grupėmis. E, iš tikrųjų, e, susitrančios šalis gali prisidėti prie gebėjimo stiprinimo, teikti techninę paramą ir e, siekti, kad tvaraus vystimosi skyriaus nuostatos būtų saistančios ir e, siekti, kad e, E, būtų numatytas tinkamas biudžetas ir kad galima būtų e, tų nuostatų efektyvumą e, užtikrinti iš jungtinių tautų aplinkos organizacijų pusės mes norime išreikšti viltį, kad būtent to ir bus pasiekta. Na ir galiausiai, ponė Leonora Katelė, vyriausioji konsultantė iš Business Europe, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą atvykti šios dienos klausimą, ačiū už suteiktą galimybę Business Europe pasidalinti savo išvalgomis dėl susitarimo su Vietnam, Vietnamu. Business Europe yra skėtinė organizacija, kuri atstovauja e, darbdavius, įmonės įvairių uh, visokio dydžio įmonės, mes esame įsikūrę daugybėje šalių. Mes taip pat pasisakome už laisvą, sąžiningą priekybą. Taip pat mes remiame ir ambicingą priekybos darbo tvarkę, kurią pateikė Europos komisija. Mes tikimės, kad galėsime pasinaudoti, kad, galė, kad likšilinės pastangos atneš vaisių. Dėl trijų pagrindinių viež... priežasčių ES įmonės remia tokius sustarimus. Visų pirma, tai yra strateginis ir ekonominis kontekstas. Na, o trečioji priežastis - tai yra pats susitarimas. Dėl pirmos tos priežasties, dėl kurios galime pritarti susitarimui. Šis susitarimas turi strateginę dimenciją šiais laikais, kai iškyla um, tokių protekcinių tendencijų, iškyla pavojus prekybai, yra svarbu, jog ES kiek įmanoma e, glaudž... E, e, labiau sustiprintų savo ryšius su Pietričių Azija. Tai yra labai dinamiškas, sparčiai augantis regionas Vietnamas yra jauna šalis, kur yra apie beveik šimtas milijonų gyventojų. Ši šalis, šios šalies ekonomika nuolat auga per pastarosius penkerius šeši, šešerius metus. Ekonomika nuolat augo ir manoma, kad praeisiais metais ekonomika augo 6,8 procento. Tai mano tarptautinis valiutų fondas įspūdingas augimas. Taip pat e, mes tikimės, kad bus sudarytas ir uh, susitarimas regioninių lygmenių. E, mums, e, mes siekime, kad būtų daugia šaliai susitarimai, toliau eina regioniniai, na, jeigu tai nemanoma, tai tuomet e, dvi šalių susitarimų reikėtų siekti. Mm, susitarimas atneš naudos mažoms įmonėms, nes bus lengviau taikyti ir kilmės nuorodos taisyklę. Taip pat E, toks e, e, sustarimas skatina ekonomikos augimą. Vietnamas sudaro sustarimus su vairiomis šalimis ir ES įmonėms reikės konkuruoti su kitų šalių įmonėmis. Taip pat yra dar, daromasi ir ta, su kitomis stambiomis šalimis. Taigi mūsų Įmonėms būtų nepalanku, jeigu sustarimas būtų pasiektas vėlai arba iš viso sustarimo, jeigu nebūtų. Dabar dėl paties susitarimo aš į detalės apie kiekvieną atskirą skyrių nesileisiu. Pasidalinsiu pagrindinėmis mintimis. Mūsų sužavėjo ambicinga muitų tarifų e, lengvatų sistema kai, kai, kai kuriems produktams dabar tie muitų tarifai yra net iki 40 procentų. E, mums taip pat svarbus ir importas. Turime nemanyti, kad priekyba tai vien tik tais eksportas, mums reikia ir importuoti. Mums reikia importuoti žaliavas, e, pusiau apdirbtus produktus, e, kuriuos kurių gamybą užbaigs Europos įmonės. Taip pat yra labai svarbus dalykas ir viešieji konkursai, viešieji įsigijimai. Norėtumėm, kad ir kitos šalis būtų nusteikusios taip atvirai, kaip Vietnamas. Visos Vietnamo ministerijos, viešosios įstaigos, pagrindinės ligoninės jau prisėmė įsipareigojimų. Vietnamas beje nuolat vystosi, jam reikia naujos infrastruktūros ir mes norėtumėm, kad ES įmonės galėtų dalyvauti viešuosiuose konkursuose, net ir net, nebūdamos įsisteigusios Vietname. Taip pat e, mes išvelgiame galimybių ir viešuosiuose konkursuose teikti e, paslaugas, o taip pat ir geležinkelius rytyje. Dar vienas svarbus skyrius tai yra valstybinės įmonės. Vietnamas jau nemažai padirbėjo siekdamas uh, pakeisti savo ekonomikos kryptį, kad ji būtų labiau orientuota į rinką, bet vis dar svarbus vaidmuo tenka ir valstybėms. Mes manome, kad susitarime buvo uh, pasukta teisinga linkme ir dėl tų valstybės įmonių. ES įmonėms uh, Svarbu turėti e, galimybę vienodomis sąlygomis konkuruoti su Vietnamo įmonėmis. Taip pat yra gerų nuostatų ir dėl intelektinės nusavybės apsaugos. Vietname teisės aktai jau yra neblogi, tačiau jos reikėtų geriau gyvendinti. Toliau TSD skyrius, tvaraus vystimosi skyrius. E, Vietnamas šiuo metu įgyvendina reformas, yra sudarytas aiškus įsipareigojimų kelrodis planas. Taip pat Vietnamas įsipareigojo geriau įgyvendinti ir tvaraus vystimosi skyrių. Buvo sudarytos ir patariamosios grupės, uh, E, kurios stebės e, to tvaraus vystimosi skiriaus įgyvendinimą. Įvyko tam skirtas susitikimas. Ten atvyko ir e, priekybos, pramonės, kitų ministerijų atstovai. Mums svarbu šį procesą, kad į šį procesą įstrauktų ir pilietinė visuomenė, kad Vietname būtų tinkama struktūra stebėti šios skyriaus įgyvendinimą. Baigdama pasakysiu, kad šis e, sustarimas atneša galimybių e, augimui tiek ES, tiek ir Vietnamui. Taip pat yra puikia galimybė ir tvariam vystimaisi. Mes turime daugiau galimybių judėti tinkamą linkmę su tokiu sustarimu, negu kad be jo. Ačiū. Uh, Dėkoju ekspertams. Dėkoju už tai, kad pristatė tokį išsamų pristatymą, visame pristatė situaciją. Tikrai labai matome įdomių elementų, kurie turėsime aptarti, diskusijos. Mm, klausimai ir tai į pabaigą. Suteiksiu žodį pakomitečių vicepirmininkui. Patartumėte klausimą? Na, tikrai turime labai mažai laiko. Jeigu turite konkretų klausimą konkrečiam ekspertui, labai greitai tuomet. Ne? Gerai. Dėkoju, pirmininkė. Dabar norėčiau kalbėti kaip AFET pranešėja dėl sustarimo su Vietnamu ir norėčiau pasveikinti Vietnamo žmonės, kad jų ekonomika taip gerai vystosi. Be abejo, jie turi įvairių teisių, ir kurios dabar bus geriau užtikrinamos, teisė švietimą, slavinimą. Tačiau noriu pasakyti ministrui, kad žmogaus teisės nėra prieštaringas dalykas ekonominė plėtra. Gerinant žmogaus teisų ir plėtinių teisų situaciją, padėtis bendra bus dar geresnė. Bet kuriu atveju tikrai čia nėra prieštaravimo. Taip pat labai svarbu, svarbu ir šaunu, kad komisijos narimas mums sutiko su pirkybos ministru iš Vietnamo. Tačiau matome, kad e, dauguma pastangų vis dar liekam popieriaus. Išgirdau, kad turite planą parengti, paratifikuoti iki 19 metų lakryčio liuksės TD konvencijas. Na, tikiuosi, kad tai padarys laiku, tačiau vis tik dėja žmogaus teisų E, situacija šalyje kitose srityse prastėja. Yra politinių kalinių, kuris reikia paleisti. Žmogaus teisė, aplinkosaugos, religiniai aktyvistai ir toliau yra persekiojami, mušami, įkalinami. Jie už naudojimasi sviškos laisvė yra įkalinami labai ilgai. Tikrai taikomi drakoniški įstatymai. Toliau tarša ir aplinkos, ir aplinkos e, naikinimas. Matome, kad, kad kai kurie infrastruktūros e, projektai labai blogai paveikė kaimo gyventojus. Pavyzdžiui, šimtais metais tūkstančiai, tūkstančiai e, žvėjų neteko pragyvenimo šaltinio, kai Taivano įmonė Formoza jūroje išliejo daug cheminių medžiagų tačiau nukentėjusiai, kai bandė gauti kompensacijas, buvo gazdinami ir bauginami. Tačiau tas prekybos sutarimas yra galimybė atnešti pokyčių ir todėl vyriausiai galėtų į Mogherini, iš kitų parlamentų nariai, parašė laišką, prašydami, kad būtų matyti aiškus įsipareigojimai žmogaus srityje, kurie būtų priimti iš Vietnamo pusės iki e, LP sustarimo ratifikavimo. Kitas dalykas - investuotojų apsauga. Matome, kad trūksta mechanizmų, kaip stebėti žmogus teisų padėtį iš visuomenės pusės, plėtinės pusės. Ir taip pat matome, kad kurios investicijos gali neigiamai paveikti žmogaus teisės ir visa bendra situacija gali labai neigiamai paveikti žmogaus teisų padėtį Vietname. Būtent todėl raginčiau numatyti protokolą ir papildomą deklaraciją, kas numatytų, jog e, abi šalis turi laikyti žmogaus teisės, teisės tarptautinės teisės. Taip pat reikia numatyti mechanizmus, kuris būtų stebima situacija. Taip pat reikia problemų sprendimų mechanizmo, kai investicijos gali neigiamai paveikti žmogaus teisės. Baigdama, norėčiau pasakyti, kad kai NVO kviečiamos atlikti savo darbą, veikti, tai reikia užtikrinti jų neprasumumą ir kad nebūtų grasinama. Tikiuosi, kad čia žinias parvešite namo, nes tokias nuomonės laikosi ir užsienio reikalų komitetas, ir žmogaus teisų komitetas. Stebėsime, ar yra, ar stebėsime, ar situacija gerėja. The ambassador, the new ambassador of... Dėkoju. E, labai trumpai naujajam e, Vietnamo ambasadoriui žodis. E, kiek minučių turiu atsakyti į klausimus dėl žmogaus teisų padėties? Ar galiu kalbėti penkias minutės? Turime baigti posėdį lygiai pusę septintos. Ir, ir mūsų pranešėjas dar nori pasisakyti. Ir savai nesvantama, kai kai kurias klausimus galite atsakyti dvi šalių pagrindų. Na, e, dėl žmogaus e, teisių, tai e, tą padėtį reikia stebėti ne tik kitose šalise, bet taip pat ir kai kuriuose ES valstybėse narėse. Taigi, minint žmogaus teisės, reikia laikyti subalansuotų požiūrių, atsižvelgiant ir į sunkumus ir iššūkius. Žvelgiant į darbo tvarkę ir jungtinių tautų, E, problematiką, reikia pasakyti, kad Vietnamas nepatenka į e, šalių, kuriuose sistemiškai pažeidinėjimas žmogaus teisės sąrašą. E, taigi Vietnamas nepatenka į sąrašą tų šalių, kurioms reikia specialios paramos šią prasme, kaip kad numato Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos dešimtasis straipsnis. Taigi, e, e, žmogaus teisų tarybos e, visuotinėje žmogaus teisų peržiūroje labai aiškiai pasakyta, kad Vietnamas įgyvenino 80 procentų žmogaus teisų srities nuostatų, tame tarpe jungtinių tautų nuostatų mes kviečiame Europos šalis ir toliau e, palaikyti e, konstruktyvų žmogaus teisų dialogą ir e, rekomendacijas ir laukiamės tarpusavio peržiūros 2019 metais. Ar galėčiau dar vieną minutę kalbėti? Ne, jūs galite dvišalių pagrindų pasišnekėti su Europos parlamento nariais, o dabar mūsų atstovai žodis ponui Zahardil. Dėkuoju, ponė pirmininkė, artėjame prie labai svarbaus sustarimų ratifikavimo proceso, reikia atidžiai išanalizuoti abiejų jų sustarimų nuostatas, reikia keistis nuomonėmis. Vienas toks pasikeitimas nuomonėmis kaip tik dabar ir įvyko. Ir žinoma, taryboje ir Europos parlamente reikia priimti sprendimus, kad šis procesas būtų sėkmingai užbaigtas. Nes e, aš manau, kad verslas iš abiejų pusių būtent to ir laukia. ES turi unikalų šansą pasirodyti kaip pasaulinė lyderė priekybos rytyje šiais laikais, kai čia ir kitur kyla protekcionizmo banga. Tas buvo pasakyta keletą kartų, taigi tai unikalus ES šansas. Mes negalime tos galimybės prarasti. Dėkui. Thanks a lot. So the... Labai ačiū. E, taigi vyko pirmoji diskusija šiame ratifikavimo procese. Išgirdome mm, pasisakymų apie įvairius e, aspektus. Žinoma, parlamentas ir toliau e, kontroliuodamas tuos susitarimus ir galų gale balsuodamas dėl tų susitarimų turės visus tuos aspektus galvoje. Mums tenka namų darbų prievolė. Ir aš tikiuosi, kad įgyvendant tą prievolę mes pasieksime gerų rezultatų. Visiems ačiū, dėkoju prelegentams ir ekspertams.